Mėly kolegos, prašau visus susėsti, kad galėtumėme tęsti darbą. Pirmiausia, 20 darbo tvarkės punktas noriu suteikti žodį pranešėjui, nuomonės referentui Tomas, Tomui Manai. Bus kalbama apie pranešimą, kurį rengia transporto komitetas dėl antžeminių paslaugų teikimo sąjungos oro uostose ir tarybos direktyvos 96-67 panaikinimo pranešėjas, nuomonės referentas tiksliau, pristatys savo nuomonės projektą. Prašau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ja, meine Damen und Herren. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Šiandienos, šiandienos darbo atvarkės klausime yra ant žeminių paslaugų teikimas. Tai yra tokios paslaugos, kurios susijusios su kroviniais, aptarn, keleivių aptarnavimu, teikiamomis priežiūros paslaugomis, bagažo tvarkymu ir taip toliau. Šios paslaugos paprastai turėtų būti aukštos kokybės, dėje dažnai to pasidžiaugti negalime ir ne tik todėl, kad netinkami žmonės yra įdarbinami, tačiau dėl aplinkos. Nuo 96 metų yra numatytas e, sistemos liberalizavimas, aš tada irgi rengiau nuomonę, mes norėjome pasiekti, kad būtų daugiau konkurencijos šioje srityje, kad nebūtų jokio monopolio. Tačiau, kuriant konkurencinės sąlygas, reikia užtikrinti sažiningumą. 2008 metais aš vėl rengiau pranešimą. E, tiesa, e, daug ką iš to pranešimo perėmiau į dabartinį pranešimą. 50 e, tą jį straipsnį ypač, juo labiau, kad mes esame e, dabar nuomonę rengiantis e, komitetas, o ne atsakingas komitetas. Mes privalome pagal 12 straipsnį e, ir visus jo papunkčius rūpintis e, darbo saugumu, užimtumu, Tai yra labai svarbus straipsnis užtikrinantis socialinį teisingumą. Kartu su transporto komitetu mūsų kompetencijos sutampa e, darbo vietų užtikrinimo srityje. Antžeminių paslaugų srityje yra dirbama pagal um, sut darbo sutartis nepilnai darbo dienai. Um, kartais paslaugas teikia rangovai ir turime turėti omenyje, e, kad antžeminių paslaugų srityje apyvarta siekia apie 500 milijardų eurų ir šiame sektorioje dirbančių žmonių skaičius yra vis didėjantis. Didėjant kaštams mažėja atlyginimai ir e, mažinamas darbo sutarčių e, nepilnu etatu skaičius, yra trumpinamos pertraukos skirtingose oro uostuose, kai kur yra numatomos papildomos pamainos, nėra numatyta lengvatų ir dabar tiesiog vyksta e, kova dėl atlyginimų ir kainų darbuotojų sąskaita. Kodėl mums reikalingos e, aukštos antžeminių paslaugų e, kokybės garantijos, todėl kad kartais labai svarbu e, teikti tiksles e, geras paslaugas, nes tai susiję ir su saugumu. Kas susipažinę su oro uostu, tas tikriausiai žino, kokios procedūros būdingos oro uostui, žino kiekvieną oro uosto kampelį, vingį, koridorius ir taip toliau. Labai svarbu, kad tose oro uostose dirbtų nuolat, žmonės nuolat, kurie puikiai susipažinę su aplinka. Uh, susidūrėme su vėlavimo problema. Aš leidau savo raštu pateikti klausimą kartu su kolegomis iš transporto komiteto. Ar iš ties taip yra, e, kad antžem, dėl antžeminių paslaugų teikėjų vėluoja skrydžiai? Komisijos narys Kalas atsakė, kad tiek ES, tiek valstybių narių lygmenių nėra jokių duomenų patvirtinančių, kad vėlavimai e, vyksta dėl antžeminių paslaugų teikėjų dėl sima oro uostuose. Dar vienas klausimas. Ar būtina, e, kad šis teisės aktas būtų um, reglamentas, o ne direktyva? Kodėl nepakanka direktyvos? Geriau būtų reglamentas dėl to, kad būtų jis tiesiogiai taikomas. Dar vienas klausimas yra e, garantijų ir saugumo suteikimas. Komisija e, mano, kad tokios nuostatos yra reikalingos, tačiau aš norėčiau eiti dar toliau. Aš norėčiau, kad darbuotojams būtų suteikiamas dar didesnis saugumas ir garantijos. Ir pagaliau paskutinė pastaba, turiu pasakyti, kad e, gegužės 31 e, dieną vyko klausimai su Brussels Airlines e, pirmininko pavaduotoja, su profesinių sąjungų Verdi atstovais, su Council International atstovais. Ir um, į savo pranešimą integravau ir tas žinias, kurias pateikė e, paklausimuose dalyvavę ekspertai. Tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais ir su jumis visais, e, siekdamas, kad galų gale mūsų nuomonės projektas būtų visus tenkinantis. Ačiū, pane Steinriuk, pirmoji patobaka. Vielen Dank, äh, Thomas Mann. Ich Labai ačiū. Tomai, manai, turiu pasakyti, kad tu parengiai tikrai labai puikų pranešimą ir ypač e, tavo išvardintoms mintims aš iš esmės labai pritariu. Mūsų komitetas yra užimtumo komitetas ir labai svarbu, kad mums yra leista teikti nuomonę, e, todėl kad reikia apsaugoti darbuotojus. Jo labiau, kad e, liberalizavimo ne tik šioje srityje, bet ir kitose srityse paro, e, patirtis rodo, kad didėjantis konkurencinis spaudimas dažnai daro labai neigiamą įtaką darbuotojams. Ir ančia Požeminių paslaugų teikimo srityje pastaruoju metu darbuotojų atlyginimai sumažinti iki 25 procentų. Ir šios tendencijos yra pastebimos visose oro uostose. E, taip pat dar viena skaudi problema yra prastėjantis darbuotojų išsilavinimas, o tai tiesiogiai veikia e, teikiamų paslaugų kokybę. Todėl turime siekti, kad antžeminių paslaugų sektorėje dirbtų gerą išsilavinimą turintys žmonės, nes jie užtikrina um, oro uostų saugumą. O blogos kvalifikacijos darbuotojai gali kelti tam tikras grėsmes susijusias su fatališkomis pasiekmėmis. Dėl minėtų garantijų, mano supratimu, nereikėtų dalinti darbuotojų į dvi klases E, vienai klasiai suteikiant kažkokį didesnį socialinį saugumą, o kitai ne. Tiesiog turime žiūrėti, kad darbo santykiai būtų teisingi, um, užtikrinantis pakankamas garantijas ir saugumą ir turime siekti tokios konkurencijos, nuo kurios atlyginimai nėra mažinami. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas e, turi vykti atsižvelgiant į bendrus privalomus standartus. Mums tai labai svarbu. Tavo pastaba dėl direktyvos ar reglamento, aš manau, kad apie tai dar turime kalbėti. Direktyva būtų galbūt e, naudingesnė atsižvelgiant į susikloščiusią situaciją ir pačią realybę, tačiau vienaip ar kitaip nuomonės projektas yra labai geras. Mes nenorime, kad konkurencinio spaudimo našta tiesiogiai neigiamai veiktų darbuotojų atlyginimus. Ačiū. E, ponas Bak, po to ponas Handel. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Mielas Tomai, aš visiškai pritarčiau Jutos pozicijai. E, tu parengiai puikų pranešimą. E, noriu pasveikinti dėl pasiekimų susijusių su 50 straipsniu. Galime pasidžiaugti, kad mūsų pakeitimai bus įtraukti į bendrą pranešimą. Dėl liberalizavimo. Visiems mano pozicija tikriausiai yra aiški. Aš nesu prieš konkurenciją, todėl kad konkurencija skatina inovacijas, konkurencija didina pasiūlą. Tačiau konkurencija turi būti sažininga. Ir dabar tikrai nėra taip, kad ant žeminių paslaugų teikėjai dirba tik monopoliuose, kurie yra uždari, nejudrus. Priešingai, konkurencijos čia yra. Ir jei dabar sieksime papildomos konkurencijos, kurios siekia transporto komitetas, o pats pranešėjas net pranoksta komisijos pasiūlymą, um, tu minėjai, kad 30, 75 tai procentai visų išlaidų yra skirti atlyginimams. Kalbant apie personalą, aš tavo pasiūlymams pritariu, o dėl kvalifikacijos kėlimo turiu pasakyti, kad ES turi rasti bendrą kryptį ir išplėsti komisijos e, pasiūlytus būtiniausius standartus. Reikia labai aiškiai pasakyti, kad dėl mokymo ir kvalifikacijos kėlimo e, ši kompetencija turėtų likti valstybių narių rankose, todėl kad kiekviena šalis e, turi tam tikrą specifiką ir taip pat kaip ir socialinis e, saugumas, taip ir mokymo sritis priklauso valstybių narių konkurencijai. Todėl aš manau, kad reglamentą turėtų keisti direktyvą, e, ne todėl, kad tai priešingų atveju tai pažeistų subsidarumo principą. Iš esmės, Tomai turiu pasakyti, kad parengiai puikų politikų nuomonės e, e, projektą, transporto komitetą, komitete aš pasinaudosiu visą galimą savo įtaką, kad mūsų pakeitimai būtų įtraukti į pranešimą. Tomas Hendel, Tomas Hendel po to ponas Becker. Ja, wenn ein Jei vieningųjų kairiųjų atstovas pripažįsta, kad EPP frakcijos nario pranešimas e, yra geras, jį, kad jis skaitė atsipalaidavęs, tai tokiu nariu niekas nepatikės šiame parlamente. Tačiau tai yra būtent taip, nes tai, ką pateikė Tomas Manas, e, pranoksta bet kokių frakcijų lūkesčius. Todėl aš daugam pritariu ir nėra jokių bet. Yra tik dvi pastabos susijusios su anksčiau išsakytomis mintimis. Manau, kad ir čia noriu paprašyti mūsų pirmininkės, turėtume stipriau reikalauti iš kitų komitetų, kad tose srityse, už kurias mes esame atsakingi, kad tose srityse būtų atsižvelgta į mūsų komiteto nuomonę, pavyzdžiui, kolektyvinių sutarčių atveju. Mūsų komitetui dažnai yra atimamos kompetencijos darbo vietų užtikrinimo saugumo, kolektyvinių darbo sutarčių sudarinimo sąlygų ir kitose srityse. Aš manau, kad šį pranešimą turėjome renkti mes, kaip atsakingas komitetas. Ir dar viena pastaba, vėlgi, tai nėra bet. Norėčiau paprašyti 17 pakeitimą dar kartą apsvarstyti. Manau, kad darbo sąlygos prastėja ir atlyginimai yra mažinami antžeminių paslaugų srityje. Todėl, kad vyksta pokytis nuo seno paslaugų teikimo būdo prie naujo paslaugų teikimo būdo. Tomai, manau, kad šioje srityje galėtume dar bendradarbiauti ir reikalauti stabilaus, e, pamatuoto reguliavimo. Galbūt galėtume ieškoti um, analogiškų taisyklių, kaip turėtų vykti įmonių reformavimas, restruktūrizavimas, užtikrinant visas tinkamas teisės darbuotojams. Jūs e, suteikdama žodį ponui Bekeriui, ponui Hendeliui, dar norėčiau pasakyti, kad kalbame apie tą patį dalyką. Jūs sudarėte įspūdį, kad jums nepatinka tai, kad kaip buvo paskirstytos kompetencijos tarp mūsų ir transporto komiteto. Mes įgyjome susijusio komiteto e, statusą. 12, 32 e, yra atitinkamos jo dalys, taip pat 40 straipsnis apie tai kalba. Na ir arba šis sąrašas nėra pakankamai ilgas, arba transporto komitetas jau dabar e, bando išsiaiškinti, ką, kokia bus mūsų nuomonė dėl tų straipsnių. Nicht, ich... Aš tiksliai dar nežinau, tačiau tai, ką girdžiu, manęs nedžiugina. Uh, 31 konstituojamoje dalyje aš manau, kad būtų galima e, kalbėti apie, tarif, apie kolektyvinės sutartis ir toje diasporoje tarp direktyvos ir e, reglamento galbūt galėtume kokiu nors būdu rasti būdą, e, kaip užtikrinti saugius atlyginimus. Aš svaršiau, ar konstatuojamoji dalis yra pakankama, nes tai yra tik dalis istorijos. Oh, euh, euh Pakeitimų pateikimo terminas jau prasidėjo. Ir jeigu numatysime dar vieną straipsnį konstatuojamoje dalyje, na, pažiūrėsime, kaip ten vyks, pažiūrėsim, ką pasiūlys pranešėjas. Jis pateiks galutinį pasiūlymą. Ponas Becker, po to ponas Kristensen. Pone pirmininkė, mielos kolegės ir kolegos, noriu pripažinti, kad tamo mano e, kompetencijos yra nebejotinos. Aš daug kur e, stebiu solidarumo trūkumą antžeminių paslaugų teikimo srityje. Ir čia noriu atkreipti jūsų dėmesį į du argumentus ar faktus. Vienas faktas. Logika diktuoja štai ką. Jei 70 procentų visų išlaidų tenka e, personalui, tai kas jas apmokės? Todėl šioje srityje bet kokius pasiūlymus turime teikti labai atsargiai. Antra, labai įdomu pa, pavyzdį stebėjome viename oro uoste. Um, tiek vadovybė, tiek darbuotojai parengė šį pasiūlymą vienos oro uoste. Galėjo būti taip, kad spaudžiama vadovybė galėjo nepateikti tokio pasiūlymo, tačiau tas pasiūlymas vis dėlto buvo pateiktas. Prisiminkite tą atvejį. Dėkoju, ponas Kristensen, po to ponas Benjon. Øh, øh, Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Manui. Norėčiau e, tarti keletą žodžių apie bagažą. Ir noriu paklausti, ar yra galimybė numatyti tam tikrą ribą bagažo svoriui, todėl kad šiandien ta riba yra 32 kg. E, tuo tarpu, jei tas bagažas yra e, perkeliamas į, auto, į e, lėktuvą, po to iškraunamas iš lėktuvo, tai kartais e, lagaminai būna labai sunkus. Galbūt galėtume tą aukšt, viršutinę ribą um, sumažinti arba sunku lagaminą ženklinti, kad tai yra tikrai sunkus lagaminas. Nežinau, ar yra tokių galimybių, tačiau pateiksiu pakeitimu. Kągi, kūrybingumas įsisiautėjo. Ponas Benjon, po to ponas Becker. Yeah, a... Aš norėčiau labai trumpai išsakyti mintį. Visos šios diskusijos daugeliui mums yra akademinio pobūdžio, kadangi dauguma valstybių narių absoliučiai atvėrė antžeminių paslaugų rinką. Tai yra absoliučiai laisva rinka ir jokių blogų rezultatų nebuvo, nebuvo katastrofa. Ir mes kalbėjome su įvairiomis oro bendrovėmis ir jos visai patenkintos tai, kaip veikia šios paslaugos daugelie valstybių narių, kur yra liberalizuotos tos rinkos. Na ir norėčiau pasakyti, kad nepaisant to, kaip galiausiai kas galiausiai atsitiks su šiuo darbu, mes vis tiek turime pasirūpinti, kad valstybės narės laikytųsi prerogatyvo šioje srityje, jeigu jos dereguliuoja rinką, tegu tą ir daro. Žinoma, tai nėra vien tik tai jungtinė karalystė, daugelie valstybių narių tokia situacija yra. Taigi tiesiog norėčiau išsakyti šią mintį nes lyg yra būkštaujama, kad e, jeigu bus atveriamos rinkos, tuomet neaišku, kas atsitiks. Na, o rezultatai kol kas bent jau buvo tikrai neblogi. Taigi kartais, man atrodo, mes perdėm daug būkšta, būkštaujame. Ponas Debeker. Labai trumpai, atsižvelgiant tai, ką sakė Filas, aš manau, kad komisijos pasiūlymas pats savaime yra neblogas, kadangi juo siekiama pagerinti paslaugų kokybę, standartus, tai naudinga ir keleiviams, ir oro bendrovėms. Taip pat yra bandoma atsižvelgti, atsižvelgti socialinės dimencijas, taigi aš manau, kad uh, tos baimės, tie būkštavimai dėl socialinio dempingo šioje srityje yra nepagristi. Mes matome, kad daugelis oro uostų yra liberalizavę šį sektorių ir ten darbo sąlygos visiškai iš esmės nepasikeitė. Yra kitų oro uostų, kur ir labai ribotai e, nustatyta, kiek tokių įmonių gali veikti ir ten matome, kad situacija yra nelabai palanki. Taigi situacijų yra įvairių ir negalime teikti, kad rinkos atvėrimas sumenkins socialinius darbuotojų aspektus. Aš manau, kad tai nėra teisinga ir manau, kad komisijos pasiūlymų bandoma surasti pusiausvyrą tarp socialinės apsaugos atvėrus rinką Ir manau, kad galime visi pritarti, kad tokių įmonių socialinė, e, paslaugų, paslaugų kokybė ne visuomet yra aukščiausia. Ir mes daugiau gal turime skirti dėmesio žmonių mokymui, kokybės standartams, apie tai irgi kalbama pasiūlyme. Ir pats pasiūlymas, manau, yra gan gerai subalansuotas, nes yra atsispindi ir socialinės dimensijos, ir rinkos atvėrimas. Aš manau, kad reikia į tai atsižvelgti, kai kalbėsime ir apie pakeitimus dėl socialinių dalykų. Ačiū, ponas Galeris. Dank. E. Labai ačiū. Linkėjimai iš transporto komiteto jums visiems. Dėl socialinės dimensijos. Jei panagrinėsime kiekvieno darbuotojo darbo efektyvumą, našumą, tai susidursime su aiškiais skaičiais nes darbo efektyvumas mm, per e, dieną skiriasi, jo labiau, kad ir skrydžių tankis dienos bėgėje skiriasi. Frankfurte yra taip, kad efektyvumas yra 76 procentai, tuo tarpu kituose oro uostuose tas darbo našumas siekia 61 procentą tai yra mažas skaičius. Ir aš nežinau, kokią ekonominę pridėtinę vertę čia galime sukurti. Kalbant apie socialinės sąlygas, šie klausimai yra valstybių narių kompetencijoje, mes čia nieko spręsti negalime. Gali būti, kad tie standartai po metų jau keisis, todėl aš čia labai um, atsargiai vertinčiau šios ryties reguliavimą. Pone Hendelį, ar jūs norite vėl pasisakyti? Taip, trumpa pastaba transporto kolegai. Ar transporto komitetas žino, kaip pasikeitė atlyginimai Vokietijoje? E, jie buvo apkarpyti iki 48 procentų dėl nereguliuojamo sektoriaus. Taigi turėtume atsižvelgti ir į Vokietijos e, civilinio kodekso 36 straipsnio A dalį, kuri numato, kad žmonės uh, dirbantis mažesnį, gal, e, už savo pasla, darbą gaunantis mažesnį atlyginimą nei e, priklauso, turi gauti papildomas pašalpas. Aš nežinau, ar e, transporto komitetas pritartų tokiai situacijai. Э, Prieš suteikdama žodį ponui Matijas Rūt, aš dar norėčiau išsakyti vieną pastabą. Na, šioje srityje vokiškos, apie vokišką patirtį daug neišmanau, tačiau dėl šių teisės aktų man kyla keletas minčių. Mūsų komitetas kartu su transporto komitetu šioje srityje dirba. Na ir čia pirmiausia svarbu yra darbuotojų apsauga ir taip pat e, saugumas tų darbuotojų. Kadangi, kalbant apie socialinės teisės ir jų įtvirtinimą toje srityje, kur yra smarkiai liberalizuota rinka ir taip pat e, pigios oro bendrovės irgi ieško galimybių, kaip būtų galima dar labiau sumažinti tas, tuos fiksuotus kaštus ir šioje srityje. Tai čia labai svarbus ir saugumo aspektas, kadangi oro uostai yra ta erdvė, kur saugumo elementai yra labai svarbus ir, ir kur rinkos liberalizavimas gali reikšti mažesnės garantijas toje srityje. Tačiau vienas specifinis elementas, kuris man yra labai aktualus, kadangi keičiasi operatoriai, kyla klausimas, kaip įgytos socialinės teisės yra perduodamos naujam naujo operatorius atsakomybei. atsakomybei. Aš manau, kad šiuo klausimu yra daug lobisnės veiklos. Aišku, neturime būti naivus ir puikiai žinome, kad šioje srityje lobizmas yra didžiulis ir čia, šitame komitete ir transporto komitete. Taigi turime kalbėti labai atvirai ir skaidriai. Ir tie lobistai labai aktyviai dirba. Ir būtent reikia pasirūpinti, kad kai keičiamas paslaugų teikėjas ar operatorius, kad e, nebūtų, kad ir yra mažinami kaštai, kad tokiu atveju nebūtų išvengta perkelti tų socialinių teisų ir garantijų. Ir aš manau, kad dėl to turime išlikti labai budrus ir e, siekti, e, kad taip neatsitiktų. Matijas Rūt, jis yra atsakingas už šiuos klausimus iš generalinio direktorato komisijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu vokiečių kalba. Pone Manai, noriu padėkoti už pranešimą. Tai labai išsamus pranešimas. O vertinant e, bendrą e, pasiūlymą, e, jo negalime atsėti nuo teisės aktų paketo susijusių su oro paslaugomis. Tikriausiai žinote, kad oro paslaugų bendrovės yra spaudžiamos įvairių globalizacijos padarinių ir oro transporto erdvės restruktūrizavimas yra susijęs su um, oro transporto paslaugų globalizavimo. Ką mes bandėme, tai ieškoti tinkamos pusiausvyros, e, kuri leistų užtikrinti didesnį socialinį saugumą ir pakankamą antžeminių paslaugų sektoriaus e, liberalizavimą, kuris vis dar nėra įvykęs nuo 1996 metų. Mes siekiame, kad oro uostai dirbtų sklandžiau. E, norime, kad ši rinka būtų atverta. Noriu pateikti keletą skaičių. Dabar 500 milijonų keleivių e, keliauja Europos Sąjungoje yra 60 oro uostų, kuriems būtų e, taikoma šio, ši, taikomas šis teisės aktas. 19 yra netvertų uždarų oro uostų ir tik 41 oro uostas yra atviras e, pokyčiams. Ko mes siekiame? Mes norime aukštesnės kvalifikacijos, norime, kad būtų taikomas griežtesnės sąlygos įdarbinant darbuotojus, norime, kad būtų taikomi aukštesni kokybės standartai rengimo srityje, kvalifikacijos kelimo srityje. Ir apskritai siekiame, kad oro paslaugų, antžeminių paslaugų rinka būtų atverta. Mūsų teikiamas socialinis paketas turi užtikrinti, kad oro uostai veiktų efektyviau, tačiau tuo pačiu siekiame, kad Europos Sąjungoje Tiek siekiame, kad e, dideli oro uostai būtų atviri. Ir kad tos pačios taisyklės būtų taikomos ne tik centriniams oro uostams, tačiau ir oro uostams e, periferinėse srityse. Noriu, kad pasvarstytumėte apie štai ką. Mes čia esame tam, e, kad sukurtume tokias taisyklės ir tokius reikalavimus šio sektoriaus darbuotojams, kurių dar nėra, tų taisyklių dar nėra. Tačiau yra daug tokių situacijų, e, kur yra teikiamos įvairios e, sąlygos, atsiprašau, įvairios paslaugos. ir jos turi būti e, aukštos kokybės. Labai džiaugiuosi, kad jūs esate atsakingas komitetas, sako komisijos narys. E, taip pat e, tikiuosi, kad bendrose debatuose su transporto komitetu bus įmanoma parengti puikų pranešimą. Yep. Labai ačiū. Pone pirmininkė, aš žinau, kad mūsų laukia balsavimai, laikas mus spaudžia, tačiau dar porą pastabų. Noriu padėkoti už jūsų pastabas. Jos rodo, kad mums pavyks parengti tokį pranešimą, kuris atspindės visų mūsų lūkesčius. Juta. Aš puikiai žinau, kiek buvo sumažinti atlyginimai ir tikrai negaliu čia kalbėti apie tą nuostabę pusiausvyrą. Aš remiuosi ne tik e, savo rinkiminės apygardos duomenimis, žinau, kad yra daug paslaugų teikėjų, kurie nori teikti paslaugas nesilaikydami tam tikrų reikalavimų. Negali tai būti. kai kas teigia, kad e, man rūpi tik Vokietija, todėl kad aš iš Vokietijos. Tačiau ne, tai netiesa. Turime daug duomenų iš Austrijos, iš Junktinės karalystės, iš kitų iš šalių. Ir tos problemos yra bendros daugeliu oro uostų. Tai yra bendra problema, kurią ES turi spręsti. Dėl rengimo ir kvalifikacijos kelimo. Mes norime e, susitarti dėl protingų standartų. Tikrai negalima pasakyti, kad po dviejų dienų aš viską žinosiu, viską išmoksiu. Jei e, techninės paslaugas, e, techninę priežiūrą teikiantis darbuotojas netinkamą varštelį įsuks į orlaivį, tai pasiekmes gali būti skaudžios. Ir nesitikėkit, kad šios paslaugos gali būti nemokamos, jos kainuoja. Džordžai, tu kalbėjai apie tai, kad labai svarbu išsaugoti 50 straipsnį. Uh, Aš dalyvavau diskusijose ir transporto komitete ir turiu pasakyti, kad mes turime siekti bendros pozicijos, nes mes esame giminingi komitetai, tačiau kai kur mūsų kompetencijos e, skiriasi. Tomai Hendel, tikrai džiugu, kad vieningieji kairieji retkarčiais remia ir e, konservatorius. E, manau, kad tai, kas mus sieja, yra labai svarbu, o vienos atvejis yra labai įdomi patirtis. Oro uostas kaip darbdavys ir darbuotojas. Ir oro uostas čia sugebėjo priimti bendrą sprendimą. Kartais reikalinga ieškoti kompromisų, norint išgyventi. Jei šis rytis tikrai būtų uh, E, labai patraukli, tai būtų taip, kad oro uostai patys teiktų ir antžeminių paslaugų paslaug, antžeminės paslaugas, neieškodami šių antžeminių paslaugų teikėjų bendroje laisvoje rinkoje. Um, O dėl e, lagamino svorio ženklinimo, manau, kad tai yra svarbu. Pone pirmininkė, visiškai pritariu, kad mes esame labai kūrybingi. Dėl Bristolio. E, daug kas žino, kad e, kai kurios oro bendrovės tiesiog vėluos nuolat. Uh, kartais vėluojama net valandą. Tuo tarpu yra oro uostų, kur jau dešimties minučių vėlavimas yra tragedija. Apie tą pusiausvyrą e, turite turėti omenyje, kad bet koks kvalifikacijos kėlimas, bet koks rengimas kainuoja. Pone pirmininkė, e, Pone pirmininkė, aš manau, kad siekdami aukštų antžeminių paslaugų kokybių turime stengtis sutarti. Mes tikrai nenorime kurti dirbtinių barjerų. Norime, kad atsirastų konkurencija, norime, kad žmonėms už jų sunkų darbą būtų e, mokami e, tinkami atlyginimai. Ačiū. Ačiū labai, gerbiamas pranešėjų. Taigi, dabar paliekame šiek tiek laiko jums kūrybai iki e, birželio 25 dienos 17 valandos. Galbūt e, dabar visi reiktų vengti nereikalingo kūrybiškumo, nereikia tūkstančio pakeitimų nuomoniai, nors mūsų komitetas gal ir labai svarbus jaučiasi. Bet e, aš nenoriu būti atsakinga už padarinius. Toliau, balsavimas. Šį kartą balsuosime dėl svarbių klausimų. E, tai pirmą kartą e, Europos parlamentas išreikš savo poziciją dėl teisinės bazės, dėl finansų perspektyvos dėrybų. 120 kompromisinių pakeitimų turėsime priimti. Ar visi turite korteles? Aš pati neturiu. Jeigu būčiau ėjusi pasiimti, būčiau pavėlavusi. Donc, article 1, paragraf. Pirmas straipsnis, pirma pastraipa, kompromisas CC. Pirmojo bloko dalis. Ar galime balsuoti? Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Taigi dabar galime pereiti prie DD kompromiso. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau antras straipsnis, pirma pastraipa D punktas. Pirminio teksto, komisijos pirminio teksto, kas už, prieš susilaikė priimta. Antras straipsnis, pirma pastraipa, E, D punktas EE e kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antras straipsnis, pirma pastraipa, naujas punkto 2 e, elementas A. FF kompromisas dvi frakcijos remia. Kas už, prieš susilaikė priimta. Antras straipsnis, pirma pastraipa, naujas punkto D A elementas. Kompromisas PPP. Tai nėra viešieji ir privatus, e, viešos ir privatis partnerystės. PPP kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antra pastraipa, pirmas pastraiptas, e, pirmas paragrafas, e, D punkto B dalis. Kompromisas GG, kas už, prieš susilaikė priimta. Trečias straipsnis, pirma pastraipa, įžanginė dalis. Balsuojame dėl naujo bloko. 2. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečio straipsnio, pirmas pastraipa, A punktas. Kompromisas į į. Jį pateikė keturios frakcijos. Kas už? kas prieš susilaikė priimta. Trečias straipsnis, pirma pastraipa, B punktas, kompromisas JJ, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias straipsnis, pirma pastraipa, C punktas, kompromisas KK, <laughs> pristato keturios frakcijos. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias straipsnis, pirma pastraipa, punktas C, kompromisas LL. Antro bloko, dėl kurio balsuojame dalis. Taigi, trečio straipsnio antra pastraipa, kas už. Trečias blokas. Trečias blokas. Jį remia keturios frakcijos. Nereikėtų turbūt per daug abejoti balsuojant. Kompromisas MM. Trečias blokas. MMXXGGGHH MMMM pakeitimai. Taigi trečias blokas, kas už prieš susilaikė priimta. Ketvirtas straipsnis. Pirma pastraipa A punktas. NN kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtas straipsnis. Pirma pastraipa B punktas. Kompromisas OO. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtas straipsnis. Pirma pastraipa C punktas. PP kompromisas Kas už prieš susilaikė primta. Po ketvirto straipsnio 234 e, pakeitimas Kozlovskio, kas už prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas straipsnis, pirma pastraipa, po C punkto seka naujas punktas su pakeitimais. 235 pakeitimas Cimer, Hendelio ir Lohierik pakeitimas. Pranešėja čia pasiūlė pakeitimą žodžiu. Ar visi sutinkate su pakeitimu žodžiu? Taigi 235 pakeitimas balsuojame. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Ketvirtas straipsnis, pirma pastraipa, punktas D. Kompromisas Q, Q kas už, prieš susilaikę priimta. Ketvirtas straipsnis, pirma pastraipa. Po punkto D seka dvyliktasis moterų komiteto pakeitimas. Kas už, prieš susilaikę priimta. Ketvirtas straipsnis, pirma pastraipa, punktas C. Kompromis, punktas E. Kompromisas RR. Kas už, prieš susilaikę priimta. Dabar matome, kad po E, toliau balsuojame dėl kompromiso SS keturios frakcijos. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas straipsnis, antra pastraipa, punktas E, naujas kompromisinis pakeitimas TT, keturios frakcijos pateikė. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas straipsnis, antra pastraipa, 41 pranešėjos pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas straipsnis, antra pastraipa, pirmas punktas A, kompromisas VV, kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau, ketvirtas straipsnio antra pastraipa, punktas B, kompromisas VV, e, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas straipsnis. Po ketvirtos e, straipsnio. Penktas straipsnis, pirma pastraipa, YY kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. Penktas straipsnis, antra pastraipa, pirmas paparagrafis. Kompromisas ZZ. Kas už prieš susilaikė priimta. Penktas straipsnis, antra pastraipa, pirma dalis punktas A. Kompromisas AAA. Ji teikia penkios frakcijos. Kas už prieš susilaikė priimta. Penktas straipsnis, antra pastraipa, pirma dalis, punktas B, kompromisas BBB. B, B kas už prieš susilaikė priimta. Penktas straipsnis, antra pasraipa, pirma dalis, punktas C. Komisijos pirminis tekstas, kas už prieš susilaikė priimta. Dabar periname prie penktos straipsnio antros pastraipos, antros jo e, dalies. CCC kompromisas, trys frakcijos, kas už, prieš susilaikė priimta. 50 pakeitimas atsimtas, tai dabar periname prie 5 straipsnio antros pastraipos A dalies. Kompromisas DD, bet jo, dėl jo nereikia balsuoti, sako pirmininkė. Penkto straipsnio antros dalies E, antra nauja dalis e – EEE kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. Penktas straipsnis, trečia pastraipa, kompromisas FFF, kas už, prieš susilaikę priimta. Dabar periname prie šešto straipsnio, pirmos pastraipos, pirmo punkto, kompromisas GGG Penkias frakcijas, kas už prieš susilaikė priimta. Šeštas straipsnis, e, pirma pastraipa, pirmas punktas, e, B punktas, kas už prieš susilaikė priimta. Šeštas straipsnis, pirmas pastraipas, pirmas punktas, punktas C, HHH kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Šeštas straipsnis, pirma pastraipa, pirmas punktas, e, po D punkto dar yra 55 pakeitimas pateiktas, kas už prieš susilaikė priimta. Šeštas straipsnis, pirma pastraipa, pirmas punktas, D punktui pateiktas 276 daly ir šrioder pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 277 pakeitimas toks pat, kas už prieš susilaikė priimta. Šeštas e, straipsnis, pirma pasraipa, pirmas punktas, punktui E yra pateiktas kompromisas I, I, I. Trys, keturios frakcijos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas straipsnis, pirma pastraipa, antras punktas, B punktas. Prašoma išbraukti tekstą. 58 ir 280. Kas už, prieš, susilaikė, priimta Priimta. Šeštas straipsnis, pirma pastraipa, antras punktas, C punktas. 281 Bulano pakeitimas ir e, išbraukti. Kas už? Atsiprašo pirminkiais atsiimtas. Šis pakeitimas atsiimtas, kaip ir 282. Taigi dabar balsuojame dėl prie e, kompromiso GGG, kurį patikė keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė priimta. Šeštas straipsnis, pirma pastraipa, antras punktas, D punktas, 284 pono Bulam pakeitimas su pakeitimu žodžiu. Ar niekas neprieštarauja pakeitimu žodžiu? Tada balsuojame dėl jo, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau šeštas straipsnis, pirma pastraipa antras punktas, punktui F yra pateiktas 59 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 287, kas už prieš susilaikė priimta. 288, ponios Steinruk, kas už prieš susilaikė priimta šeštas straipsnis, pirmą pastraipą, trečias punktas, B punktas. Kompromisinis e, pakeitimas KKK. Kas už prieš susilaikę priimta. Šeštas straipsnis, pirmą pastraipą, trečias punktas, B punktui pateiktas e, kompromisinis LLL. Keturios frakcijos. Kas už prieš susilaikę priimta. Šeštas straipsnis, pirmą pastraipą, trečias punktas, B punktui yra pateiktas 62 pranešėjos pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas straipsnis, pirmą pastraipą, trečias punktas, C punktas. Komisij, įtre komiteto 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Ar norite tikrinti? Galėtume pakeisti balsavimo ritmą. Balsuokime kortelėmis. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Baigiame balsuoti. 23 už, 17 prieš, 2 susilaikė, priimtas. Šiandien dar neprimėm nei vieno prieš. 26 suderinamas, kas už ponios Steinruk. Taip, aš galiu pasakyti, kad mes pateikėme pasiūlymą, pakeitimą dėl tarptautinių darbo grupių įsteigimo. Euh, Aš norėčiau, kad visiems viskas būtų aišku. Tekste sakoma e, darbuotojų grupės, darbuotojų organizacijos, o pranešėjas siūlo įtraukti Transnational Working Groups, tarptautinės nacionalinės e, darbo grupės, tarptautinės darbo grupės. Toks pakeitimas žodžių siūlomas. Niekas neprieštarauja. Tada balsuojame dėl e, regionų komiteto 26 pakeitimą su, bals, su pakeitimu žodžiu. Kas už, prieš susilaikė priimta. Periname prie šešto straipsnio pirmos pastraipos trečio punkto D punkto. Pakeitimas 3Z, kas už, prieš M, kas už prieš susilaikė priimta. Pranešėjo 64 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 27 regionų komiteto pakeitimas. Ar niekas neprieštarauja? pakeitimui žodžiu, toks pat pakeitimas žodžiu padarytas kaip ankstesnė. Taigi 27 regionų komiteto, tai kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. Šeštas straipsnis, pirma pasraipa, ketvirtas punktas. Kompromisas NNN, keturios frakcijos. Kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Dabar periname prie šešto straipsnio pirmos pastraipos ketvirto punkto B dalies, B punkto. Artiklius 6. Šeštas straipsnis. Pirma pastraipa, penktas punktas. Kompromisas OOO. Keturios frakcijos. Kas už? Prieš susilaikė primta. Dabar periname prie septinto straipsnio kompromisas QQQ. Keturios frakcijos teikia. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar perinam prie 8 straipsnio pirmos pastraipos. Kompromisas 3R, er. RRR, er, er, keturios frakcijos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Artiklių. Aštuntas straipsnis, pirma pastraipa, 67 pranešėjos pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 75. Dabar periname prie 8 straipsnio antros pastraipos. 315 dėlį ir širių dar pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. 316. Kas už prieš susilaikė priimta. 8 straipsnis antra pastraipa. Nauja dalis, kurią įveda regionų komiteto 32 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. 9 straipsnis, pirmą pastraipą, 69 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė? Reikėtų patikrinti 69 pranešėjos pakeitimą. Balsuojame kortelėmis. Ar jau visi spėjote pabalsuoti? Baigiame. 22 už, 19 prieš. Priimta. Dešimtas tai straipsnis, pirma dalis. Kompromisas SSS, keturios frakcijos. Kas už? Keturios frakcijos. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. Dešimtas straipsnis, e, pirma pastraipa, A nauja dalis, 70 e, pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Pranešė 71, kas už, prieš. Nebebalsuojate, kas už 71 pakeitimą. Kas būtų prieš, kas susilaiko, priimta. 11 pakeitimas, antra pastraipa, 10 biudžeto kontrolės komiteto pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 11 kont komiteto pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 12 už, prieš, susilaikė, priimta. 13 straipsnis, kompromisas 3T. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 14 straipsnis, pirmą pastraipą, 3U pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 14 straipsnis, e, nauja pirmos pastraipos dalis, 73 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 74 už? Prieš susilaikė priimta. 14 straipsnis antra pastraipa 3V kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. Dėl uh, antrosios dalies 75 parašytas pagrindimas, kas už prieš susilaikę priimta. 14 straipsnis 3W uh, kompromisas, keturios frakcijos, kas už prieš susilaikę priimta. Ketur, 15 straipsnis pirma e, pastraipa įženginė dalis, kompromisas XXX, kas už prieš susilaikė priimta. 15 straipsnis pirma dalis A punktas, kompromisas YYY. Keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė priimta. 14 straipsnis pirma pastraipa B punktas 3Z kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 15 straipsnis pirma pastraipa B punktui B įvestas naujas e, pakeitimas, kompromisas 4C, e, keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė priimta. 15 straipsnis, pirmo punkto C dalis, 4A kompromisas, kas už. Penkios frakcijos pristatė, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 15 straipsnio pirmo punkto D punktas, paragrafo D punktas, 4B kompromisas, keturios frakcijos pristatė, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Penkioliktas straipsnis, antro punkto B dalis, atskiras balsas dėl pirminio komisijos teksto, kas už, atskiras balsavimas dėl pirminio komisijos teksto. <clears throat> Ne, čia yra 16 straipsnis, pasitaiso pirmininkė, ne 15. Pirminis komisijos tekstas, kas už? Kas prieš, susilaikę, priimta. Šešioltos straipsnio antro punkto C dalis, 4E kompromisas, pristato keturios frakcijos, kas už, kas prieš, susilaikę, Priimta. 16 straipsnio antro punkto E dalis 4D kompromisas pristato keturios frakcijos, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 16 straipsnio 4, 3 punktas, 84 pakeitimas pranešė, kas už, prieš susilaikę. Man atrodo, kad priimta. Ar norite tikrinti? Gerai, tikriname, nors man atrodo, kad priimta. 84 pakeitimas. Balsuojame, ar visi jau balsavote. Balsavimas baigiamas. 22 už, 17 prieš, vienas susilaikė priimta. 16 straipsnio ketvirtas punktas, 4F kompromisas pristato keturios frakcijos, kas už Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 17 straipsnis. Dabar po 19 straipsnio mums reikia balsuoti dėl keturių J pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 20 straipsnis, pirmo punkto A dalis, 4K kompromisas, pristato keturios frakcijos, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 20 straipsnio, pirmo punkto B dalis, 4L kompromisas, pristato keturios frakcijos, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 20 straipsnio pirmo punkto BA nauja dalis. 4N kompromisas pristato keturios frakcijos, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 20, po 20 straipsnio naujas punktas, 4M kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar periname po 20 straipsnio. Yra naujas 355 pakeitimo siūlomas straipsnis. Kas už? Prieš susilaikę. Priimta. Vėl naujas. 21 straipsnis. 94 pranešėjos pakeitimas kas už. Kas prieš susilaikę. Priimta. Dabar balsuojame dėl pirminio komisijos teksto kas už, kas prieš susilaikę priimta. 21 straipsnis, antro punkto C dalis. Balsuojame dėl 4O kompromiso, kurį siūlo keturios frakcijos kas už. Kas prieš susilaikę, priimta. 21 straipsnio antras punktas. 98 pranešėjo straip, e, pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę, priimta priimta. Dvidešimt pirmasis A straipsnis, 4P kompromisas, keturios frakcijos pristato, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 22 straipsnis, pirmas punktas, pirma dalis, įžanginė dalis, 4T kompromisas pristato keturios frakcijos, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 22 straipsnio 1 punkto 1 dalies A papunktis. 4 Q kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. 22 straipsnis 1 punktas. Pirmos dalies nauja AA dalis. 3R, 4R kompromisas pristato keturios frakcijos, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 22 straipsnio pirmasis punktas po antrojo punkto naujasis 2A punktas, 365 buliam pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. 22 straipsnio pirmo punkto, antro papunkčio A nauja dalis, 4S kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta 22 straipsnio pirmo punkto trečia dalis atkrenta automatiškai, čia nereiks balsuot. Ir periname prie 22 straipsnio, pirmojo A naujo punkto, O kompromisas, kažkaip čia įsivėlė į vidurį. Keturios frakcijos pritarė, kas už O kompromisą, kas prieš susilaikę, priimta. 22 straipsnis, Pirmas punktas. 4U kompromisas. Pristato keturios frakcijos. Kas už? Kas prieš susilaikė? Priimta. 23 straipsnis. Pirmas punktas. Įžanginė dalis. Pirminis komisijos tekstas. Kas už? Kas prieš susilaikė? Priimta. Dabar periname prie 23 straipsnio, pirmo punkto A dalies, kompromisas iš keturių V. Pristato keturios frakcijos, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 23 straipsnio pirmo punkto B dalis, balsuojame dėl pirminio komisijos teksto, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 23 straipsnio po pirmojo punkto nauja dalis, 4W kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 23 straipsnio antras punktas, 4X kompromisas pristato keturios frakcijos, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 23 straipsnio trečiasis punktas, 4Y kompromisas pristato keturios frakcijos, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 24 straipsnis, 4 Z, Z kompromisas, pristato keturios frakcijos, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Dabar periname prie penkių jau A kompromisą. Kas už, kas prieš susilaikę priimta naujas punktas, kuris 5B kompromisu įvedamas kas už. Kas prieš susilaikę priimta. Vėlgi 5C kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. 25 straipsnio antras punktas 5D kompromisas. Keturios frakcijos pristato kas už. Atsiprašau, sako pirmininkė. Jis įtrauktas yra, dėl jo jau balsavome. 25 straipsnio trečiasis punktas. Biudžeto 23 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 25 straipsnio ketvirtas punktas. Irgi jau dėl jo prabalsuota yra. Ir dabar periname prie 26 straipsnio pirmojo punkto. 5G kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 26 straipsnio antras punktas. 5H kompromisas, keturios frakcijos siūlo, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimt penktas antras punktas, pranešėjos pakeitimas. 116. po, po bloko jis eina. Šimtas dvidešimt šeštasis pranešės, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Periname prie kitų skirsnių ir jau dėl konstatuojamųjų dalių taip pat balsavome. Tačiau dar balsuojame dėl C kompromiso, kurį penkios frakcijos siūlo kas už, kas prieš susilaikę priimta. Ketvirto, ketvirtoji konstituojame dalis D kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. E kompromisas. Tai yra nauja konstituojamoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Regidų pakeitimas. Po ketvirtos konstituojamosios dalies 126 Cimer, Hendel ir Leirek, Leirek pakeitimas su žodiniu pakeitimu kurį pristato pranešėja ir niekas neprieštaravo žodiniam pakeitimui, panašu, kad ne. Tuomet balsuojame dėl 136 pakeitimo su žodiniu pakeitimu, kas už. Kas prieš, susilaikė, priimta. Po ketvirtos konstatuojamosios dalies 137 pranešėjos ir Regner pakeitimas, kas už. Kas prieš, susilaikė, priimta. Po ketvirtos konstatuojamosios dalies Fam 2 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę. Man atrodo, kad priimta, bet niekas beveik nekeli rankų. Taigi, kas už antrąjį FAM komiteto siūlomą pakeitimą? Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Penktojoje konstatuojamoje dalyje F kompromisas yra kas už. Kas prieš? susilaikę, priimta. Dabar periname po penktos konsulmuosios dalys į tre du. Pranešė pasako prieš, kas už. Kas prieš? Susilaikę, atmesta. Norite tikrinti? Kągi, tikriname, balsuojame. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 21 už, 17 prieš, 1 susilaikė. Jūs buvote teisūs, jis patvirtinamas yra. Dabar pakeitimas antras biudžeto kontrolės komiteto pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. po penkto punkto. Trečiasis biudžeto kontrolės komiteto pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Šeštoje konstituojamoje dalyje G kompromisas pristato penkios frakcijos. Kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Dabar periname prie septintos konstituojamosios dalies H kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Aštuntoji dalis, pirmasis I kompromisas, penkios frakcijos pristato, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Po aštuntos konstituojamosios dalies penktasis moterų reikalų komiteto pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta penktas regionų, komiteto, kas, e, regionų plėtos komiteto, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Devintoji konstituojamoji dalis, J kompromisas, keturios frakcijos pristato, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkė. Dėl to jau balsavome. Dešimtoji konstituojamoji dalis, ką kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Vienuoliktoji konstituojamoji dalis, L kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 12 konstituojamoji dalis, 157 pakeitimas, kurį pastato guoja frakcija. Pristato guoja frakcija, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 12 konsultuojamoji dalis. 150, dabar M kompromisas. Keturios frakcijos pristato kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar periname prie dešimto pranešėjos pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikę. Tikrinsime. Dešimtasis pranešėjos pakeitimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 16 už, 23 prieš, niekas nesusilaikė, atmesta. Dabar prie 11 pakeitimo periname, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 12 pranešėjos, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 13 konstituojimo dalis, um, guoja e frakcijos pakeitimas, 159 už prieš, susilaikę, atmesta. 14 dalis, N kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar 15 konstatuojamojo dalis. Considérant 15 konstituojamojo dalis pėja kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 16 konstatuojamoji dalis, Q kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Septynioliktoji kompromisas konstatuojimo dalis, R kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Da, dabar 177 pakeitimas. Dėl ir šio, dėl kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar po 17 konstatamojos dalies 175. 119. Pirma dalis. Such as employment subsidies and insurance contributions. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? susilaikę, tikrinsime. 179 pakeitimo pirma dalis, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 21 už, 19 prieš. Pirmoji dalis priimama. Dabar antroji dalis dėl tų žodžių vėl balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar po 17 dalies 180 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. U kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. W kompromisas. Vėlgi, čia 18 konstatuojamoji dalis. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. Po 18 dalies yra nauja dalis V kompromisas, kas už V kompromisą, kas prieš susilaikę priimta. Po 18 dalies yra 184 ponios dėly ir ponios Šrioter pakeitimas, kas už. Kas prieš susilaikę priimta po 18 dalies, jau dabar nereikia čia nieko, dėl, dėl nieko balsuoti, jau iškart perėmėme prie 19 dalies, X kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Po 19 konstatuojamosios dalies 10 pranešėjos pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Po 19 dalies 187 tremoza pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinsime. 187 pakeitimas. Ar visi balsavote? 21 už, 16 prieš. Priimta. Dabar 20 konstituojamoji dalis, čia lingvisnis pakeitimas. Dabar balsuosime dėl 22 pranešėjos, kas už, prieš susilaikę priimta. 21 konstituojamoji dalis, nauja komiteto originalus tekstas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar balsuosime dėl septinto biudžeto komiteto pakeitimo, kas už kas prieš, susilaikę tikrinsime. Septintasis biudžeto komiteto siūlomas punktas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 18 už, 21 prieš. Atmesta. po 23 dalies Y kompromisas siūlo keturios frakcijos. Dėl jo jau balsavome trečiajame bloke. Tuomet pabaigai. Dėl teisėkros rezoliucijos balsuosime. Pone Štainruk. Pone pirmininkė, jeigu teisingai supratau, 97 pakeitimas dėl jo nebalsavome, dėl 97 nebalsavome. L'amendement 90. 97 pakeitimas. Jis atkrenta automatiš, automatiškai, jeigu dėl 157-ojo, jeigu priimama 157-asis. Ir 157-asis patenka į 4O kompromisą. Puiku. Dabar po pirmojo punkto biudžeto komiteto pirmasis punktas. Kas už? Kas prieš susilaikę priimta. Po pirmojo punkto antrasis biudžeto komiteto punktas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuosime dėl viso teksto elektroniškai. Prašau. Nenorite elektroniškai balsuoti? Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Na ir visų nuostabai. 36 balsuoja už, 3 prieš ir vienas susilaiko. Aš manau, kad dabar galime pasveikinti pranešėją. Pour ce brillant succès, je voudrais simplement vous indiquer. Kągi tiesiog norėčiau Jums pasakyti, kad pirminio teksto, pirminio komisijos teksto, iš teksto liko tik šešios nedidelės dalys. Nežinau, ar, ar komisijos atstovų yra salėje. Ir tarptų šešių nedidelių gabalėlių daug kas yra tiesiog įžanginė teksto dalis. Taigi, dėrybininkų užduotis buvo nelengva. Ir dėrybos tikrai buvo irgi nelengvos su taryba. Ir taip pat mes netmetėme, mes atmetėme tik penkis pakeitimus su pusę. Taigi mes galime pasveikti ne tik pranešėją, bet aš taip pat norėčiau padėkoti dviem sekretariato nariams, kurie dirbo labai daug rengiant šį balsavimo sąrašą. Ir tame sąraše nebuvo nei vienos klaidos. Pone Moran Šortie, noriu pasveikinti ir jūs e, kaip šešėlinę pranešėją. Dabar pereisime prie ypatingos procedūros ir kažką jums dabar norėčiau paskaityti pasakyti, kad po šių balsavimų mes priemame sprendimą pradėti dėrybas dėl tarybos ir tikimės rezultato per pirmąjį svarstymą pagal 60, 70 straipsnį ir 21 parlamento reglamento straipsnį. Ir norėčiau, jeigu jūs pritarsite, pasiūlyti štai ką. Atsižvelgiant į tekstą, Dėrybininkų komanda su taryba iš Europos parlamento pusės bus sudaryta iš pranešėjos ir šešėlinių pranešėjų. Tai reiškia ir manęs taip pat. Pone Steinriuk, Filip Bulan, pone Harkin, pone Elizabeta Šreter ir Karima Dely. Tačiau viena iš jų tik tai trilogija galės dalyvauti, ponė Cimer ir Antėja McIntyre. Dėrybų įgaliojimai, įgaliojimų pagrindų, pagrindas bus mūsų dabar patvirtintas pranešimas. Pirmasis trilogo posėdis su taryba ir komisija yra numatytas Liepos 10 dienai, šių metų Liepos 10 dienai pusė septynių vakarų. Turime atsižvelgti, aišku, kaip e, stebėsime, kaip vyks tos dėrybos, kaip jos klostysis. 22-23 darbo atverkės punktai yra atkelti į kitą posėdį. Dabar periname prie 24 punkto. Ir dabar reiks balsuoti dėl nuomonės, kurią parengė ponia Jotova nuomonę parengė moterų reikalų komitetui dėl moterų darbo sąlygų paslaugų sektorija. Balsavimų sąraše, kuris jums buvo išdalintas, yra du užfiksuoti pakeitimai. Žodinis pakeitimas, kur 11 pakeitimui E, tas žodinis pakeitimas yra ne 11 punktui, o 27. -ajam. A kompromisas, keturių frakcijų, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Po pirmojo punkto dešimtasis pakeitimas, kurį siūlo ponia Suber ir ponas Jerik, dvi dalys yra čia. Balsuojame dėl pirmosios dalies, be žodžių, atsiprašau, sako pirmininkė, pirmoji dalis, kur sakoma calls on the commission iki work such shifts. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta, taigi antroji dalis. Irgi, dėl jos irgi reikia balsuoti, dėl antrosios dalies taip pat balsuojame. Kas už antrąją dalį? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Po pirmojo punkto to yra vienuoliktasis e, ponios kliveti pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Po antrojo punkto, 16 ponios Kochmerin pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17 ponios Štainerių pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta po antrojo punkto 18 pupakis pakeitimas atkrenta automatiškai ir dabar balsuosime dėl 19 pranešėjos pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Trečiasis punktas C kompromisas, jį siūlo keturios frakcijos, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. D kompromisas siūlo penkios frakcijos, kas už, kas prieš susilaikę, priimta Primta. Po ketvirto punkto 27-asis Kornelis ant pakeitimas su žodiniu pakeitimu, apie kurį aš užsiminiau pradžioje. Jį siūlo EPP frakcija, kur siūloma keisti žodžius calls on the žodžiais encourages. Kas, ar nieks neprieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne? Tuomet balsuojame dėl 27 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimti pritarta. Penktasis punktas. Balsuojame dėl E kompromiso. Pristato keturias frakcijas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis punktas. 34. ponio Obermairio pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Tikrinsime. Balsuojame dėl 34 pakeitimo. Balsavimas baigiamas dėl 34 pakeitimo. 20 už, 16 prieš, vienas susilaiko priimta. Suklydau, sako pirmininkė. Na nu kągi, po penktojo punkto, 32 pupakis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 33 klyveti pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kągi, čia mano klaida dabar jau užtaisyta. Dabar 35 šešto punkto pakeitimas, genš, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Po šeštojo punkto visi kiti, dėl jų galima balsuoti kartu? Ar visi pritarė? Gerai, kartu, kad balsuojame kas už, kas prieš, susilaikę, neprimta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės elektroniniu būdu, prašau balsuoti. Pasavimas baigtas. 33 už, 2 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname nuomonės referentę. Alors, nous revenons au point que nous n'avons pas traité. Dabar periname dar prie, vieno, prie klausimų, kurių neaptarėme vakar. E, tai yra 18 punktas pagal mūsų darbo tvarkę. qui nous conduit. Tuo klausimu aš suteiksiu žodį poniai Veronikai Lopė Fontanie, kuri pristatys savo nuomonės projektą e, žuvininkystės komiteto vardu rengiama e, pranešimui. Europos jūrų reikalų žuvininkistės fondas. Pone pranešėja, žodis jums. Galite mums pristatyti 73 e, pakeitimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau paminėti, pristatyti bendrą kontekstą. Europos jūrų reikalų ir žininkistės fondo reforma reikalauja, kad e, fond, reglamentas būtų supaprastintas ir bendrai žuvininkistės politika ir integruota jūrų politika būtų supaprastinta, kalbant apie laikotarpį nuo 14 iki 20 metų. Norime, kad būtų prisidėta prie Europos 2020 tikslų strategijos įgyvendinimo trimis iniciatyvomis. Pirmiausia, Europa turi e, taupiai naudoti resursus. Antras dalykas, turime sukurti naujovių sąjungą ir e, parengti darbo atverkę naujai, naujiems įgūdžiams ir naujoms darbo vietoms. Mes savo nuomonėje pirmiausia turime pabrėžti tai, kas yra svarbiausia, kad e, e optimaliai padidintume kokybiškų darbo vietų kūrimą ir kovotume su skurdu bei socialinė atskirtimi ir e, prisidėtume prie ekonomikos raidos, ekonomikos, kuri būtų e, tvari e, regionų ir teritorijų lygmenį. Taip aš aktualu smulkiems e, žve, žvėjams, individualioms žvejybos įmonėms. Jiems reikia skiros paramos, nes tokios įmonės sukuria daug darbo vietų ir negerai elgdamiesi jie gali padaryti žalos jūrų aplinkai ir sumažinti ekonominę ir socialinę sanglaudą. Daugiau dėmesio ir skiriame, pak, skiriame ir pakrančių bendruomenėms. Norime, kad jos užtikrintų tvarę žuvininkystę visose valstybėse tolimesnėje perspektyvoje. Be to, kalbame apie e, tų bendruomenių gyvenimo e, diversifikaciją. Ten turime įvesti kitokias uh, ūkio sritis, nes, uh, kaip žinia, žvėjai neretai turi uh, užsidaryti arba jiems tenka imtis kitokios veiklos tam tikrų metų laiku. Be to turime galvoti apie žvėjų šeimos narius, jiems galbūt reikia ieškoti kitokios veiklos, nesusijusios su žvėjyba. Um, o dėl mūsų nuomonės. Joje mes pabrėžėme, kaip svarbu užtikrinti žviejų sveikatos ir darbo apsaugą, apie tai dažnai nėra galvojama, bet to būtina kalbėti apie socialinį dialogą. Tokie būtų mūsų pagrindiniai momentai. Socialinis dialogas turbūt ir pagal reikšmę e, seka um, sveikatos apsaugą ir socialinę apsaugą. Turime galvoti e, ne tik apie stambiuosius žvėjus, bet ir apie smulkes žvėjybos įmonės. Jų nuomonė turi būti išgirsta, užtikrinant soci... per socialinį dialogą. Ir galiausiai manome, kad yra labai svarbu įtraukti e, socialinės inovacijas, ieškome naujoviškų socialinių programų sprendimo, e, problemų sprendimo būdų. Taigi tokie yra pagrindiniai mūsų pakeitimo e, elementai. Bandžiau juos apibendrinti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Serkas. Decirle mi nombre y el de Ole Christensen, que va a ser nuestro osado reporter. Pirmininkė savo ir Olės Kristenseno, kuris bus mūsų šelnis pranešėjas vardu, noriu pasakyti, kad e, dabar jau e, esame patenkinti Lopės Fontanje nuomonę ir sutinkame su visomis jos mintimis. Socialistams rūpi tik vienas dalykas, kurį aš norėčiau čia paminėti. Kartų e, skirtumai žuvininkistės sektoriuje, kaip ir žemės ūkiai, ūkininkavime, čia reikia ypatingų pastangų, kad užtikrintume šio sektoriaus išgyvenimą ateityje. Todėl turime ypatingai daug dėmesio skirti jaunimui žuvininkistės sektoriuje pateiksime pakeitimų tų klausimų ir tikimės, kad EPP atstovaujančiai pranešėjai problemų neiškils. Bet bendrai mus tekstas denkina ir mes dėkojame jai už parengtą darbą. Thank you, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė. Du dalykus norėčiau paminėti iš pirminio teksto, kurio dabar neturiu prieš akis, bet prisimenu. Iš pradžių buvo kalbama apie paramą žuvininkystės e, bendruomenėms. Jos pačios save išsilaiko. Amžių amžiais e, žvėjai e, žvėjodavo ir taip uh, uždirbdavo savo šeimoms. Ir jeigu pažvelgtumėt į žvėjų bendruomenės e, Europos žemėlapyje, tai pamatytumėt, kad dauguma jų yra smulkus. Yra stambesnių įmonių, bet didžioji dalis yra labai smulkios. Ir e, žvėjybos bendruomenės išgyvena iš. iš, e, iš žuvininkystės veiklos. Be to, tos bendruomenės pritraukia turistus. Uh, bet e, didžiai dalimi jos išgyvena iš žvejybos. Taigi, ko jiems reikia, reikia realios paramos. Ir taip aš sugrįžtu prie dokumento, kurį aptarėme vakar pradžios. Iškelto iniciatyva kalba, kad reikia e, paremti bendrą žuvininkystės politiką. Bet bendro žuvininkystės politika yra katastrofa. Uh, 1973 metais ji buvo sukurta ir nuo pat to laiko žuvų ištekliai mažėjo katastrofišku greičiu. Ir dabar e, tie žuvų ištekliai jau išnykę. Yra tokių žuvų rūšių, kurių nebeįmanoma rasti. Ta e, visa žudanti e, žuvų išmetimo politika. Dažnaigi žvėjai turi išmesti dėl kvotų sistemos tiek pat žuvies, kiek pasilieka sugavę ją. E, per didelis e, žvėjojimas taip pat yra labai svarbus. Turime kalbėti apie žvėjybą nacionaliniuose vandenyse. Amžių amžiai žvėjai patys rūpindavosi žuvų ištekliais. Kalbant jūsų terminais, jie rūpinosi žvėjų išteklių tvarumu. Jiems rūpėjo, kad žuvies užtektų ištisoms kartoms. Galbūt jūs nenorite galvoti apie istorinę perspektyvą, bet dabar pažiūrėkite į dvi Europos valstybės narės, kurios uh, dvi Europos valstybės - Norvegija ir Islandija, kurios išgyvena iš žvejybos. Abiem atvejais nėra taikoma bendroji žuvininkystės politika. Ir Islandija ir Norvegija turi savo reglamentus ir sistemas. Jų žvejų bendruomenės ir žuvų ištekliai labai puikiai klesti. Vien šiais metais Norvegija pranešė, kad žuvų ištekliai didėja, o ypač išaugo neršiančių žuvų skaičiai. Neršimas vyko labai sėkmingai šiemet ir e, žuvų e, ištekliai išaugo nepaprastai smarkiai. Jeigu pažvelgtumėte į Islandiją, tai pamatysite, kad e, labai nedaug žuvies yra išmetama. Uh, Jungtinėje karalystėje labai, daug, labai mažai žuvies sugaunama, bet parduotuvėse yra daugybė žuvies. Didžioji dalis žuvies ateina iš Islandijos. Islandai išsaugo savo žuvų išteklius todėl, kad jie yra už ES ribų. Taigi, ko mums reikia, reikia pirmiausia panaikinti tą žuvininkistės bendrąją politiką, nes tai yra e, žuvininkistė žudanti politika. Ir per ją mes žuvų jūras nesugražinsime. Pone Lambert. Yeah, thank you, Madam Chairman. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad daugelis mūsų esančių šioje salėje e, rūpinamės žuvininkistės politiką, problemomis susijusiomis su, su žuvų paleidimu, bet tai yra globalinė problema. Bet to matome, kad keičiasi ir vandenų e, sistema, temperatūra keičiasi, vandens e, sudėtis keičiasi. E, Ir e, smulkios pakrančių bendruomenės susiduria su daugybė įvairiausių iššūkių, kaip ir sako mūsų nuomonės rengėjas, e, ką tik kalbėjusi. Taigi, ką galime padaryti per artimiausius keletą metų, iki pat 2020 metų? Sakome, kad reikia remti pakrančių bendruomenės, tai yra nepaprastai svarbu. Ir manau, kad šiandien mums prieš akis esanti parengta nuomonė yra labai gera Jį paminė svarbiausias problemas, turiu galvoje Veronika Lope Fontanie, ji kalbėjo, kad reikia diversifikuoti e, kvalifikaciją, reikia kalbėti ir apie tai, ką ponas Serkas minėjo, kartų problemą. Ir manau, kad bendrai turime suprasti, kad pranešimas yra eina teisinga kryptimi ir galime jį paremti. Ačiū, daugiau niekas nenori pasisakyti, niekas nesidomi žuvininkystė. Uh, Tuomet komisijos vardu suteiksiu žodį poniai Takonį. Yes, good morning. Um... Labas rytas. Aš esu iš Marė generalinio direktorato. Jokių ypatingų pastabų neturime, tiesiog norėčiau paaiškinti šį beitą. Būtent, kad pasiūlyme yra akcentuojama tai, kad reikia remti žviejų bendruomenės, yra visas skyrius tam skirtas. Ir rengiant pasiūlymą ir dėrybose mes akcentuojame tai, kad labai svarbu užtikrinti tvarų vystimas vietos bendruomenėse Ir taip pat akcentuojame to reikšmę. Ir norėčiau dar paaiškinti, kad tas fondas tai yra kaip ir tam tikrų galimų priemonių sąrašas. Ir pačios valstybės narės per bendrą valdymą apsisprendžia, kuri, kuriai priemonė daugiausiai reikia skirti dėmesio, kurią priemonę reiktų paremti. Taigi Mes labai tikimės, kad valstybių narių sprendimai ir bus ta linkme. Na ir e, komisija taip pat tame dalyvauja. Norime, kad tai žinotumėte. Ir toliau mes e, pabrėšime tuos dalykus, nes komisija irgi mano, kad tai yra vienas svarbesnių skyrių. Dėl to pasiūlymas visiškai kitoks, lyginant su ankstesniu, ankstesnė finansavimo priemonė, nes yra atsisakoma visų tų priemonių, kurios buvo laikomos blogomis. Tai laivyno priemonės, savartynai, laivų metalo laužai, varikliai ir panašiai. Mes manome, kad tokios labai brangios e, tiesioginės subsidijų priemonės nebus prioritetinės ir kad valstybės narės daugiau dėmesio skirs irgi tvariam vystimuisi. Ačiū. Ok, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė. Aš manau, kad e, mes galėsime puikiai dirbti. Aš pasižymėjau viską, kas buvo pasakyta. Svarbu parengti pakeitimus, e, ypatingai dėl jaunimo. Ir aš manau, kad šešėl, kartu su šešėliniais pranešėjais mes puikiai padirbėsime. Ir dėkoju už e, gražų bendradarbiavimą visiems. Puiku. Kągi. pakeitimus galima pateikti iki Liepos 10 val. 12 val. 18 rugsėjo. Mes e, juos aptarsime, o balsuosime spalio mėnesį. Žvinkystės komitetas lapkričio 28, man atrodo, tvirtins tekstą, o plenarinėme posėdėje jis atsiras gal sausio mėnesį. Taigi, kalbant apie finansinės perspektyvas, visos komisijo, kom, visi komitetai dirba labai skirtingais ritmais. Dabar pereisime, prieš perinant prie kito darbotvarkės punkto, norėčiau štai ko paprašyti. Gal būtų galima visiems nariams pasiūsti informacijos apie tai, kad pusė dvylikos atvyksta pas mus darbo organizacijos generalinis sekretorius. Jis pirmąjį kartą pasirodys Europos parlamente. Uh, ir mūsų salė bus pilna. Norėčiau, kad e, būtų pilna, kad atvyktų visi komiteto nariai į tas diskusijas, nes kalbėsime apie labai svarbius dalykus, e, palaikant tikrai tuos santykius, norint, kad jie būtų ir toliau sklandus su TDO, ta tarptautinė organizacija, kuri mums yra kaip ir atspirties taškas. Kągi, baigiame svarstyti 18 darbo tvarkės punktą. Dabar periname prie 19 punkto, kur kalbėsime, e, tiksliau, ponia Jezlovietska pristatys savo iniciatyvą parengtą pranešimą dėl socialinių investicijų pakto kaip atsako į krizę. Dėl 154 pakeitimų jie pasisakys. Prašau, ponia Jezlovietska. Dėkui, pani Ševarničiansa. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Ponios ir ponai, noriu padėkoti visiems už tos 154 pakeitimus, kurių sulaukiau dėl socialinių investicijų pakto. E, tai, kad e, tiek daug jūsų patekė pakeitimus, rodo, kad jums rūpi socialinių reikalų politika. Tiesa, salėje dabar nedaug kolegų sėdi, tačiau, kaip ten bebūtų, turėsime aptarti šios e, pakeitimus. Aš kaip e, pranešėja manau, kad labai svarbu, kad tai, ką sutarsime dabar, būtų įgyvendinta vėliau turi kiekvienas e, parlamento narys e, jaustis atsakingu už tai, ką siūlo, ką rekomenduoja. Todėl aš stengiuosi parengti tokius kompromisinius e, pasiūlymus, kurie apimtų kuo daugiau jūsų pateiktų pakeitimų. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų susijusių su konkrečiais pakeitimais. Didžioji jūsų pakeitimų dalis jūsų pateiktų man yra priimti. Na, Aš neįtraukiau tų pakeitimų, kaip pavyzdžiui 145, kuri tarsi neigia socialinių investicijų pakto mintį arba atsargos priemonės, apsaugos priemonės. Pavyzdžiui, 13 ir 15 pakeitimas buvo tokie. Kai kurie pakeitimai susiję su skurdu ir aš manau, kad krizės akivaizdoje skurdo problema labai išaugo, tačiau manau, kad geriausias atsakas būtų veiksmai, kuriais siekiama pagerinti darbo rinkos situaciją bei um, sutelkti darbuotojus, skatinant juos dirbti. Deja, šiandien situacija tokia, kad daugeliu atveju skurdas tik gilinamas. Daugelis pakeitimų buvo susijęs su įdarbinimo sąlygomis, su darbo vietų kūrimo potencialus, pakeitimai skirti jauniems žmonėms, skatinti ieškoti darbo, e, taip pat e, susijęs su mažomis vidutinėmis įmonėmis, e, kvalifikacijos kėlimu, profesiniu mokymu. Tiems pakeitimams visiškai pritariu. Deja, ne visi suprato ketvirto straipsnio įstatymo prasme. Šis punktas yra susijęs e, su požiūriu į socialinės investicijas. Aš manau, kad turėtume kurti tokį modelį, kuris skatintų žmonės aktyviai dirbti, veikti. E, taip pat šiame straipsnėje numatomos tam tikros apsaugos priemonės e, taikomos ekonomikos sektorija. Aš tikiuosi, kad kolegos pritars mano pateiktiems pasiūlymams Dar noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad 7, 8, 9, 10, 11 pakeitimą įtrauksiu į kompromisinius pasiūlymus. 11 e, pakeitimas e, turėtų būti koreguojamas, 13, 14, 18, 19, 16 pakeitimas, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33. 34, 35, 36 pakeitimas nesu tikra dėl jo, ar reikėtų įtraukti, nes nežinau, ar socialinės investicijos um, rengiant žmonės pagerins bendrą darbo situaciją, tačiau bendrai manau, kad e, šis pakeitimas galėtų būti įtrauktas. 36, 37, 38 pakeitimas tinka kompromisiniams pasiūlymams, o dėl 38 pakeitimo turiu pasakyti, kad labai svarbu būtų kovoti su pilkosiomis zonomis. Dėkoju kolegai Konstantinui Papakis už tai, kad jis skatina kovoti su bet kokia juodąją rinką. 35 pakeitimas labai džiaugiuosi, kad kolegė Turinen atkreipė dėmesį koks didelis mažų ir vidutinių įmonių potencialas ir kad į jas atkreipiame per dėm nedaug dėmesio, neremiame MVI potencialo. 44, 45, 46 tas pakeitimas tinka pakei, kompromisams 54, 55, 56 pakeitimas taip pat e, tinka. Dėl 60 pakeitimo ne visiškai įsitikinusi tuo, ką siūlo Sari Esaja. Ji e, skatina, kad e, turėtų būti atnaujintas valstybių narių socialinis modelis, nuolat kritiškai vertinti nacionalinę socialinę politiką. Aš nežinau, reikėtų kritiškai vertinti, gal gal reikėtų labiau vertinti turinį kaip ta socialinė politika įgyvendinama. 61, 62, 63 pakeitimai tinka, 68, 69, 70 man taip pat priimtini. Kalbant apie 72-ąjį Emilį Turunin pakeitimą, noriu paprašyti paaiškinti, ką reiškia kad reikėtų užtikrinti deramas um, asmenų atsidūrusių sunkioje padėtyje pa, padėtyje pajamas. 74, 75, 6, 7, 78 pakeitimai bus įtraukti į um, kompromisinius pasiūlymus. Dėl 77 pakeitimo aš manau, kad reikėtų kurti ne tik naujas tvarias kokybiškas darbo vietas, reikėtų kurti ne tik tvarias, tačiau ir trump, trumpalaikės darbo vietas. 78, 79, 80, 84 taip pat bus įtraukti į kompromisą. 90, 95, 96 taip pat bus įtrauktas dėl 91 pakeitimo. Norėčiau paprašyti, ką reiškia, kad bus sukurtos geros sąlygos ilguoju laikotarpiu tinkamoms ir finansuojamoms pensijoms. Uh, 93 Sari Asaje e, pakeitimas e, skatina užtikrinti paskatas ir modelius. 88 e, pakeitimas Sari Asaje skatina siekti didinti užimtumą, sukuriant uh, garantijas 101 šimt, iki 106 e, ir 110, 111 pakeitimo, jie bus įtraukti dėl 112, e, manau, kad e, nedarbo savoką reikėtų keisti į užimtumo, todėl kad kova su nedarbu uh, visada vyksta didinant užimtumą. Manau, kad toks signalas yra daug teigiamesnis, skatinantis dirbti. 113 pono Bacho pakeitimas noriu paklausti, ką reiškia paskatų kūrimas nekvalifik nekvalifikuotiems jauniems žmonėms. Ką reiškia nekvalifikuoti ir kodėl reikėtų kurti paskatas? 118-119 pakeitimai tinka kompromisams. Kalbant apie 118, noriu paprašyti ponos, ponios Gionč, kad ji išaiškintų, ką reiškia. Um, atmosferos kūrimas, kuriant įtraukias sąlygas mokyklose. Kas yra tos įtraukios sąlygos? Ar tai tam tikros programos jaunimui, ar dar kas nors? 120, 121, 124 pakeitimas. Noriu paprašyti, ką. Uh, reiškia tas pasiūlymas, kad socialinės investicijos būtų skirtos asmenims, kuriems reikalinga slauga. Nežinau, ką reiškia ši savoka. 125, 26, 29, 31, 134, 136 Šeštas pakeitimas tai yra tinka kompromisams. Dėl 134 pakeitimo noriu paprašyti paaiškinti, ką reiškia uh, um, vyresnio amžiaus žmonių užimtumo skatinimas taikant tinkamas priemonės. Kas tos tinkamos priemonės? 138, 139 tinka kompromisui, 145, 146, 147 tinka kompromisams. Noriu atkreipti dėmesį į turunen 148, 149 pakeitimą. Man labai patiko jūsų pasiūlymai. susiję su faktinėmis priemonėmis ir faktinių socialinių investicijų panaudojimu. 153 pakeitimas nesu tikra, ar Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių uh, fondo lėšas galima pasitelkti mūsų programoms finansuoti. Noriu padėkoti už visus pateiktus pakeitimus. Daugelis jų E, padės patobulinti mūsų pranešimą. Deja, neįmanoma įtraukti visiškai visko, ką jūs siūlote, tačiau noriu padėkoti e, visiems kolegoms. Aš tikiuosi, kad šią savaitę mums pavyks su šešėlinės pranešėjais ir visais interesuotaisiais kolegomis parengti kompromisinius pasiūlymus, kad jie būtų tokie, tenkinanti visus ir kad mes visi jaustumėmės atsakingi už socialinę politiką, už tai, e, kaip yra investuojamos socialinės investicijos. Ačiū visiems uždėmesį. Monsieur Papadopoulos. Madame Papadopoulos. Mais avant... Ne Papadopoulos. Bet prieš suteikdama žodį jai dar norėčiau pasveikinti salės gale sėdinčią delegaciją. Tai yra Žirondo regionės tarybos atstovai. Jie atvyko čia į Briuselį pažiūrėti, kaip mes dirbame. Kalbant apie būsimą finansinę programą ir tai, kaip bus naudojamos socialinio fondo lėšos. Taigi sveiki atvykę. Tikiuosi, kad pabūsite su mumis. Nes po 20 minučių čia pasveikinsime naują Tarptautinės darbo organizacijos generalinį sekretorių. Kitai manau, kad bus visai įdomu. Pone Papadopoliu. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti socialistų frakcijos vardu pranešėją puikiai, dėl puikiai parengto pranešimo ir dar kartą pasakyti, kad mes labai esame dėl to dėkingi, nes kai kurie EPP nariai ir pati pranešėja, kurie yra iš Lenkijos, puikiai supranta, kad taupimo priemonių vien tik tai nepakaks, tai nebus tinkamas sprendimas siekiant susidoroti su krize ir tai neleis Europai sugrįžti į vėžės. Prieš keletą minučių išgirdau, kad pusė mūsų pakeitimų, mes 28 pateikėme frakcijos vardu, pusė jų bus įtraukti į kompromisinius pakeitimus. Žinoma, galėsime pasikalbėti dėl kitų pakeitimų, nes manome, kad jeigu juos būtų atsižvelgta pranešimas būtų išbaigtesnis. Bendrai savo pakeitimuose mes akcentuojame, kad ekonominė krizė turi ilgalaikių padarinių ekonominiam augimui, užimtumui, sant, viešosiam santupoms ir taip pat viešųjų socialinių investicijų kiekybei ir kokybei Europoje. Taigi 13 pakeitime mes apie tai kalbame ir mes manome, kad taupimo priemonės, kurios turėjo neigiamų padarinių užimtumui, už augimui ir konkurencingumui Europoje, jų nepakanka ir mes turime kalbėti ne vien tik tai apie fiskalinę drausmę, užtikrinti turime ir tvarų augimą, kurti darbo vietas ir siekti socialinės pažangos. Taip pat kai kuriuose pakeitimuose, kurie bus įtraukti į kompromisinius pakeitimus, akcentuojame, kad biudžeto konsolidavimas turi būti susijęs su tinkamą investavimo, investicijų strategiją siekiant varaus augimo ir užimtumo. Na ir žinoma, reik, reikalingi griežtesni įsipareigojimai valstybių narių vardu ir taip pat ES institucijų atžvilgių, kad būtų galima pasiekti strategijos 2020 tikslų. Kadangi socialinis užimtumas, švietimo tikslai Europos strategijoje 2020 nebuvo tinkamai atspindėti, uh, Ir taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad nedarbo lygis nuo 7,1 procento 8 metais išaugo iki 10 procento, procentų 12 metų sausio mėnesį 27 šalyse. Tai egzistuoja, kad yra didžiuliai skirtumai tarp, aišku, pietinės ir šiaurinės Europos. 18 milijonų europiečių susiduria su skurdu. Ir matome, kad labai daug yra bedarbių jaunų žmonių. Apie tai kalbame savo pakeitimuose ir taip pat matome, kad e, labai daug vaikų dirba šeimose, e, gyvena, atsiprašau, šeimose, kur niekas nedirba. Ir e, tai reiškia, kad pas mus trūksta darbo jėgos ir, ir taip pat ir reikia į tai atsižvelgti ir suprasti, kad uh, labai daug su dideliu suspaudimu susiduria gerbuvio valstybės sistema šioje krizėje ir taip pat, aišku, išlaidų kaštai yra išaugę, mažesnės įplaukos, taigi reikia daug priemonių, nepakanka vien tik taupimo priemonių tam, kad didintumėme įgūdžius, žinias darbo jėgoje. Reikalingos tikslingos socialinės investicijos, kad pasiektumėme Europą 2020 tikslų. Turime kurti aukštos kokybės darbo vietas, modernizuoti ekonominę, socialinę, finansinę sistemą, kad daugiau dėmesio skirtumėme žmonėms, sukurtumėme padorios darbo vietas su padoriais atlyginimais ir skatintumėme tvarų vystimasi. Taip pat savo pakeitimuose mes akcentuojame, kad privalome um, užtikrinti profesinį ūkdymą, bendradarbiaujant su privačiomis įmonėmis ir taip pat e, užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp saugumo ir lankstumo darbo rinkoje. Na ir žinoma, mes bandysime sumažinti ekonominį priklausomumą ir bandysime padidinti pensinį amžių. Taigi tokia yra mūsų 28 pakeitimų esminė filosofija. Juos aš pasiūliau mūsų frakcijos vardu. Na ir laukiame tolesnių susitikimų atinančiomis savaitėmis, kad galėtumėme su kitais šešėliniais pranešėjais iš kitų politinių frakcijų pasikalbėti dėl tų kompromisinių pakeitimų, kad būtų dar labiau galima pagerinti šį pranešimą. Ačiū. Madame Lambert. Pone Lambert. Thank you, Madam President. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu šešėlinė, atsiprašau, šešėlinė pranešėja. Negalėjo čia būti, taigi paprašė, kad aš perdočiau jos komentarus pranešėjai dėl pakeitimų, tarp kurių yra ir jūsų pageidavimas pozityviau suformuoti pasiūlymą dėl jaunimo nedarbo problemų. Septintas pakeitimas. Aš dėkoju, kad jūs gerai priėmėte 146 e, pakeitimą, kurį mes pateikėme. Buvo prašoma, kad e, būtų paaiškinti keletas pakeitimų. Turiu galvoje 72, kuriame kalbama apie socialinę apsaugą. Paprašysiu autorės, kad ji tai padarytų. Ir e, jūs teisingai pastebėjote ketvirtąją pastraipą. Norime, kad ji būtų šiek tiek tikslesnė. Mes norime aiškiau suprasti, e, kas e, galėtų būti tas pozityvaus buvus išjudinimo faktorius. Bet bendrai sutinkame su jūsų pasirinktą poziciją ir labai norėsime su jumis kartu padirbėti rengiant kompromisus. Euh, Niekas daugiau nenori pasisakyti, todėl suteiksiu žodį pranešėjai poniai Jezu Lovieckai. Labai ačiū, ponia pirmininkė, noriu padėkoti už pastabas. Uh, už tai, kad pasidalinote savo mintimis. Noriu patikinti, kad ne tik Lenkijos delegacija APP, tačiau ir daugelis į krikščionių demokratų politinės šeimos atstovų mano, kad ekonomikos plėtrai socialinė politika yra labai svarbi. Manau, kad svarbu pakeisti savo mąstymą perspektyvą. Ir aš kalbu apie tai ir savo pranešime. Turime būti tapti veikliomis e, valstybėmis. Nesame tokie turtingi, kad galėtume savo leisti remti tuos žmonės, kurie e, visiškai nesugeba įsitvirtinti darbo rinkoje. Turime išmokyti tuos žmonės e, ieškoti darbo, turime jaustis atsakingi už darbą netekusius žmonės, turime jaustis atsakingi už jų šeimas, siekdami, kad mūsų ES visuomenė būtų aktyvesnė. Jo labiau, kad e, jauni žmonės e, turintys labai plačius gebėjimus, labai talentingi žmonės. Kartais išvyksta į JAV ar Kiniją ir ten jų talentas kleidžiasi daug geriau nei ES. Todėl E, mūsų partijos šeima nori, kad mes perėtume e, ne prie paramos skur, skurstantiems, tačiau prie mąstymo pakeitimo ir prie skatinimo e, ieškoti darbo ir veikti visuomenėje. Aš manau, kad daugelis valstybių e, savo paramą tiesiog skatina nieko nekeisti. Aš dėkoju Jums, kad teigiamai prieimėte mano e, pranešimo projektą. Aš tikiuosi, kad bendromis jėgomis mums pavyks pasiekti, kad e, mąstymas kistų, o socialinės investicijos būtų skirtos planingai. Kviečiu visus bendradarbiauti. Ačiū. Ačiū. Tuo baigėme šį darbo tvarkės klausimą. Pakeitimus teiksime Liepos 10. O dabar apgailę staudome turiu pasakyti, kad iki 11.30 darome pertrauką. Todėl e, visi norėčiau, kad sugrįžtumėt e, į pasikeitimą nuomonėmis su išrinktuoju e, Tarptautinės darbo organizacijos generaliniu direktoriumi, direktoriumi <laughs> ponu Raideriu. Bien, chers collègues. Euh... Kągi, mėly kolegos, norėčiau e, pasiūlyti tęsti darbą ir norėčiau pasveikinti atvykusį e, Guy Raiderį, kuris yra naujai išrinktasis generalinis direktorius iš Tarptautinės darbo organizacijos, sakau, šviežiai, naujai išrinktas, kadangi jūs buvote išrinktas tik tai gegužės 28 dieną. E, Taigi, kiek suprantu, jūs dar dalyvavote tik pirmojoje asamblėjoje kaip e, generalinis direktorius. Mums e, yra labai svarbu pasikeisti su jumis nuomonėmis dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia, aš manau, kad kalbu viso e, komiteto, viso komiteto nariu, norėčiau pasveikinti jūs su išrinkimu, norėjau raštu tą padaryti, bet dabar padarau žodžiu. Ir tikrai konkursas buvo nemažas, kandidatų skaičius buvo didelis ir buvo daug turų, per kuriuos reikėjo pereiti visiems kandidatams. Na ir galiausiai jūsų patirtis, žinios profsąjungose ir taip pat tarptautinėse organizacijose leido jums laimėti tame konkurse. Įsivaizduoju, kad e, tikrai ta pergalė labai miela ir e, linkiu jums labai gero darbo per šią kadenciją sudėtingų, gan sudėtingų laikotarpių. Na, mūsų komitetui santykiai su jūsų organizacija yra labai svarbus. Dėl daugelio priežasčių. Aš manau, kad per šią kadenciją mes norėsime daugiausia dėmesio skirti santykiams tarp ES bendrai ir, aišku, ypatingai tarp Europos parlamento ir tarptautinės darbo organizacijos. Ir aš norėčiau čia paminėti tris dimensijas. Pirmiausia, tai yra baziniai, esminiai dalykai ir, mes, ir konvencijos, pagrindinės konvencijos, kurios dar nėra ratifikuotos ES, mums tai yra labai aktualus klausimas, kadangi Tarptautinė darbo organizacija atsirado dėl tam tikrų istorinių priežasčių ir aš manau, kad Europos interesas ir šios organizacijos vertė turi būti bendra visiems. Ir taip pat turime, aišku, atsižvelgti į tai, kaip elgesi kai kurios valstybės narės. Kalbama, kad lyg tartunė darbo organizacija yra skirta tik tai besivystančioms valstybėms ir panašiai. Tačiau mes Europos parlamente manome, kad Europa turi parodyti gerą pavyzdį ir tos pagrindinės konvencijos, e, esminės konvencijos turi būti taikomos visų, ypatingai jeigu jos jau yra ratifikuotos. Na, antrasis elementas yra krizės kontekstas. Ir kokį indėlį jūs galėtumėte įnešti į e, diskusijas dėl pasaulinės valdysenos, globalinės valdysenos. Aišku, čia kalbama ir apie įvairias kitas organizacijas ir taip. Ir taip pat apie tą socialinį šoką, kurį sukūrė ekonominė finansinė krizė, tą šoką, kurį mes išgyvename. Ir bendradarbiavimas, jūsų pirmtako bendradarbiavim, pradėtas bendradarbiavimas su Tarptautinio valiutos fondu mūsų manimu yra labai teisingas pasirinktas kelias. Na ir paskutinis elementas yra tai, kad mes, Europos parlamentas, ėmėmės iniciatyvos ir pastarojoje generalinėje asamblėje jūs e, apie tai kalbėjote, būtent, kad mes galėtumėme paremti jūsų darbą ir e, prisidėti prie jūsų darbo, kalbant apie konkrečios įvairias konvencijas ir tokia sinergija tikėtina bus abipusiai naudinga. Na ir prieš suteikdama Jums žodį dar norėčiau pasveikinti ir jūsų pirmtaką, kurio dėka, aš manau, mes ir galėjome inicijuoti šį puikų bendradarbiavimą, kuris tikimės tęsis. Ir pirmininkaujant e, jums, vadovaujant jums, kaip žinote, mūsų, mū, žinote, kad mūsų komitetas e, Ženevoje, kam dažnai lankosi ir mes tikrai uh, E, tikimės, kad pas jūs irgi gal vėl nedelsiant atvyksime. Taigi, generalinė direktorių žodis, prašau, dabar yra jums. Ir jūs puikiai, aš įsivaizduojate, kaip vyksta procedūra, yra pasisakymas, o po to klausimai ir atsakymai. Labas rytas, gerbiami komiteto nariai. Dėkuoju pirmininkė už pasveikinimą ir įžanginę kalbą ir esu dėkingas už galimybę su jumis susitikti šį rytą ir galėčiau sakyti inicijuoti, nors iš tiesų e, tai reikštų tik pratesti dialogą su Tarptautinė darbo organizacija. Mano nuomonė, pastaraisiais metais šis dialogas pakankamai konstruktyviai e, rutuliojosi. Manau, kad atėjo laikas mums kartu pagalvoti, kaip tą dialogą dar galėtume pagerinti aplinkybėmis, kurios, e, pripažinkime, e, darbo rinkoje susidarė, susiklosti labai sudėtingai ir problematiškai. Tos aplinkybės reikalauja, kad mes visapusiškai išnaudotume e, ilgalaikį gilų bendradarbiavimą tarp TDO ir EP jūsų komiteto. Aš norėčiau pristatyti Ženevos požiūrį į tai, apie ką jūs ką tik kalbėjote. Visų pirma, noriu pasakyti, kad TDO vertina labai nuoširdžiai e, tvirtą ir nuoseklę Europos parlamento paramą, e, kuriant e, padaraus darbo darbo atvarkę ir paverčiant tą darbo atvarkę konkrečiais veiksmais Europoje ir visame pasaulyje. Dabartinis generalinis direktorius ponas Samavėja e, buvo Europos parlamente rugsėjo mėnesį, jei neklystu, jis sakė, kad TDO ir Europos Sąjunga yra partnerės iš prigimties. Mes e, turime tas pačias vertybės, tuos pačius tikslus, tuos pačius siekius. Todėl visiškai e, suprantama, kad mes visi kartu siekiame tuos tikslus įgyvendinti. Norėčiau Jums pristatyti keletą. Ja E, problemų. Nepateiksiu jokių sprendimų ar konkrečių atsakymų, bet norėčiau, kad mes kartu e, su jumis pamastytume apie Tarptautinę darbo organizaciją. Per 90 metų savo egzistavimo Tarptautinė darbo organizacija visuomet e, traktavo Europos valstybės kaip savo darbo variklį, kaip e, lyderį. Kaip žinote, Tarptautinė darbo organizacija pasisako už trišalę sistemą, už socialinį dialogą ir mūsų e, paskirtis yra apibriešta labai aiškiai. Turime užtikrinti, kad ekonominis augimas pavirstų socialinę pažangą ir socialiniu teisingumu. Tai yra mūsų darbo pagrindinis šūkis. Ir 90 metų e, reaguodami į istorinę smurtinę, neretai sudėtingą realybę, Europos valstybės e, sugebėjo įgyvendinti šį tikslą. Europa išsikėlė sieki ir e, tą tikslą e, įgyvendino socialinę pažangą ir socialinę darbotvarkę įgyvendino beprecedentiškai aukštų lygių. Šiandien išgyvename unikalų momentą tarptautinėje darbo organizacijoje. Tarsi apsiverčia aukštyn kojomis įprastinė tvarka tai, ką mes anksčiau traktavome kaip įprasta tarptautinė darbo organizacija. Europa tapo krizės epicentru, o krizė globali. Turbūt e, visi stebėjote įvykius Loskavos didžiojo dvidešimtuko susitikime ir dabar niekas e, negalėtų nuneikti to, ką aš pasakiau. Pasaulio akis nu, nes čia krizė yra skaudžiausia ir čia turi būti rasti sprendimai, kaip iš tos krizės išeiti. Tačiau čia iškyla paradoksas. Valstybės, kurios e, tam tikra prasme Europą traktavo kaip pavyzdį, kaip įkvėpimo šaltinį, ypač besivystančiame pasaulyje, naujai atsirandančiose valstybėse, iš tiesų šiandien susiduria su nauju, e, jomis, naujai atsiverančiomis galimybėmis. E, jų ekonomikoje e, įsitvirtino dinamizmas ir jos turi pradėti tvirtinti socialinę darbo atvarkę, nes anksčiau to nedarydavo. Pažvelkime į Latinų Ameriką ten atsiveria neregėtos galimybės dabar e, siekti socialinės pažangos, įgyvendinti socialinę politiką. Ne tik potencialas ten atsiveria, potencialas ten jau kaip ir realizuotas. Azijoje irgi vyksta ekonominis dialogas su tomis šalimis ir mes dažnai sakome, kad nepakankamai dėmesio tos šalis skiria E, socialiniams aspektams savo politikoje, bet dabar aš Azijoje matau ne tik naujas galimybės, bet ir naujus, naujas tendencijas. Tarptų šalių yra ir Kinija, kuri pradėjo spręsti ilgalaikius įsisenyjusius socialinės politikos trūkumus. Kinijoje dabar yra sukurta tokia valstybės politika, kad daugiau pinigų turi būti skiriama dirbančių žmonių kišenėms. Ir tai yra pagrysta. Tai subalansuoja valstybės ekonomiką, tai subalansuoja pasaulio ekonomiką. Tačiau čia matome, kaip atsiranda planai vis daugiau darbuotojus įtraukti į Kinijos ekonomikos augimą ir klėstėjimą. Uh, Dabar Kinija jau tapo suinteresuota sukurti geresnę socialinės apsaugos sistemą. Tai naujas reiškinys. Jūs e, galėtumėt pasakyti tą patį ir apie Afriką. Ir manau, kad e, jūs nenustepsite, bent jau pastaruoju metu Afrikoje pastebime ilgalaikį ekonominį augimą. Ir panašu, kad ir Afrikos šalis pradės galvoti apie socialinę pažangą. Uh, Taigi tie žmonės dabar kuria tai, kas Europoje atsirado jau prieš daugelį metų. O tuo pat metu Europoje padėtis tarsi apsivertė aukštyn kojom. Daugelio dešimtmečių socialiniai pasiekimai, socialinė pažanga e, pasiekta tokių žmonių kaip jūs dėka e, dabar susiduria su abejonėmis ir ją išlaikyti darosi sudėtinga. Susidarė toks darbo pasaulis, kad įprastinė tvarka, įprastinės diskusijos e, įgauna iki nelabai pažįstamą e, polinkį. Čia šioje realybėje turime suprasti vieną dalyką. Šiame pasaulyje pesimizmas negali dominuoti. Turime jausti realų optimizmą. Europoje taip jau yra buvę. Antras dalykas, kad ir kur benaitume per kitą dešimtmetį, Europa išliks pagrindinė veikėja pasaulyje, tuo nei kiek nebejoju. Todėl tokie e, politikos kuriejai kaip jūs turite nešti sunkesnę negu kada nors anksčiau naštą. Ką reiškia šių dienų pokyčiai tarptautiniai darbo organizacijai ir Europai? Jūs pradėjote kalbėdama apie vertybės ir e, socialinės e, vertybės. Taip, jūs esate teisi. TDO pamatas yra pagrindinės darbo teisės. Turime pagrindinės konvencijas e, ir Europa čia yra labai nemažai pasiekusi įgyvendinama tuos dokumentus, tačiau mūsų konvencijos dar nėra ratifikuotos visur. Ir TDO dažnai yra E, kaltinama tuo, kad neturi priemonių visur įgyvendinti savo sąlygas ir reikalavimus. Dėl to kyla daug diskusijų. Tačiau norėčiau pasakyti, kad TDO gali su dabartinė sistema pasiekti gerų rezultatų. Kartais e, tai e, padaroma turint labai tvirtų argumentų. Tačiau yra buvę, kai mes nebuvom pakankamai griežti. Pastarosiomis dienomis matėme, kad TDO ir ES bendradarbiavimas davė puikių rezultatų. Ir aš e, galiu e, atskirai pakomentuoti tokių valstybių kaip Birbo, Birmos Mienmaro padėtį. E, tarptautinė darbo organizacija su ta valstybė 15 metų maždaug dirba. Europa pasinaudojo TDO galimybėmis ir uh, E, išsiplėtė į tą valstybę, pasinaudojo prekybos politiką ir susidarė tokios sąlygos, kad Birmoje yra leidžiama steigti darbuotojų nacijas ir galvojama apie e, kelią atgal į tarptautinę bendruomenę ir į demokratiją. Tai yra stebėtinas pasiekimas. Didelė dalimi tai yra susiję su tuo, kad TDO propaguoja pagrindinės mums bendras teisės ir e, su tuo, kad Europa yra pasirengusi pasinaudoti e, tomis galimybėmis, kad pakeistų ten esančią padėtį. Mano nuomonė tai labai svarbu. Reakcija į krizę. Kita sritis, e, kurioje ES ir TDO daug bendradarbiavo, gana sėkmingai. Kaip žinia, 2009 metais TDO priėmė pasaulinį darbo vietų paktą. Tai yra svarbiausias dokumentas nurodantis, kaip TDO ir jos narės e, vertina uh, valstybių narių e, galimybės reaguoti į krizę. 2009 metai finansų krizės, krizės finansinės priežastis e, rodė, kad jeigu jos nebus suvaldytos, atsiras socialinė krizė. E, valstybių ekonomikos pradėjo jausti akivaizdų finansinių sunkumų poveikį. Aš manau, kad šis e, darbo vietų paktas turėjo nepaprastai didelį poveikį Europai ir Europa pati sugebėjo e, papildyti savo sistemas koncepcijomis numatytomis tame pakte. Užimtumas, darbo vietų kūrimas turi būti reakcijos į krizę šerdis mes negalime e, bandyti išspręsti šios krizės problemas, sumažindami darbuotojų teisės ar panaikindami socialinį dialogą tie klausimai e, dar nėra išspręsti, jie iki šiol yra aktualūs. Ir matau politikos diskusijoje kilimų ir e, smukimų nuo 2008 metų. Tiesą sakant, e, tarptau Junktinėse Amerikos valstijose atitinkama darbo organizacija pradėjo veikti tik 2008 metais jaunesniojo Bušo prezidentavimo metais. 2008-2009 e, metais E, matėme, kaip vyko Londono vadovų susitikimas, Pittsburgo vadovų susitikimas 2009 metais spalio mėnesį, praėjus keletoj mėnesių po mūsų darbo vietų pakto prieimimo, didysis dvidešimtukas iškėlė darbo vietų klausimą kaip svarbiausią klausimą sprendžiant krizės sunkumus. Ir tada mes perėjom į kitus žemynus, iš Toronto į Seulą, į Meksiką kėlėmės ir dabar matome, kad tas ratas sukasi ir visi vėl sugrįžta prie kalbų apie darbo vietas ir užimtumą. Europos politikoje tai ypač aktualu, vadovų sustikimuose apie tai girdime. Praėjus trims ketveriems metams reikėtų pagalvoti, jeigu e, šis, ši mūsų sukaupta patirtis finansų darbo vietų kūrimo, ekonomikos užaugimo e, augimo atspindi atsispindėtų patikimoje, atsakingoje reagavimo į krizę politikoje, tai gal mes kartu turėtume rasti daugiau nuoseklumo, daugiau galimybių įvertinti krizės įvairiapusiškumą ir atitinkamos reakcijos į krizę daugiapusiškumą. Šiek tiek nemalonu yra E, būti įspraustam tarp diskusijų apie biudžeto drausmę ir e, ekonomikos augimą. Turime rasti teisingiausias politikos e, kryptis, kurios leistų fiskalinį konsolidavimą suderinti su darbo vietomis ir užimtumo didinimu. Socialinių aplinkybių mūsų visuomenėse gerinimas taip pat yra nepaprastai svarbus. Mes e, suprantame, kad dabar problemos pasiekia dramatišką mastą ir mes negalime su tuo, tuo toleruoti. Tokia mūsų darbo tvarkė, mūsų laukia tokie iššūkiai. Mes negalime nuo jų nusisukti, mes privalome e, sutelkti bendras pastangas. Jei leistumėte, aš jūsų komitetui e, norėčiau pasakyti šį rytą, ponė pirmininkė, kad e, tarptautinė darbo organizacija yra labai suinteresuota ir labai nori dirbti su jūsų komitetu ir su ES. Mes norime, kad būtų rastas, e, rasta išeitis iš dabartinių aplinkybių. Jūs pirmininkė kalbėjote apie bendradarbiavimą su Tarptautiniu valiutų fondu. 2010 metais mes Tarptautinėje darbo organizacijoje pradėjome labai pozityvų bendradarbiavimą su TVF. Įvyko pirmoji istorinė konferencija bendra. Ir tada mes kartu susėdome ir bandėme suderinti tokius E, galbūt vieną e, konkuruojančius, bet nesikertančius vienas su kitu politikos tikslus. Mes norime atkurti darbo vietas ir pasiekti socialinės pažangos. Manau, kad čia mes gana gerokai pasislinkome į priekį, šiek tiek mūsų stabdė įvykiai, bet m, savo tikslo nesisakome. Antras dalykas susijęs su tuo yra tas, kad uh, E, TDO indėlis jūsų institucija yra labai svarbus ir aš tikiuosi, kad jūs tai suprantate, nes turėtume ir mes galime jums tai parodyti. E, Dažnai e, TDO E, visas tris šalis atstovaujantis nariai klausė, ar TDO galėtų tiesiogiai įtakoti ES socialinės rinkos politiką. Realybė yra tokia, kad pastaruoju metu mūsų atliekamas vaidmuo nebuvo labai ryškus. Mes buvome tarsi gaisrininkai ir mūsų prireikdavo tik tada, kai iškildavo kokių problemų. Aš pats lankiausi Graikijoje e, praėjus savaitėj po e, paketų. E, E, kuriuos priemė trojka paskelbimo. Ir tada reikėjo e, sukurti aiškesnę Graikijos politiką. TDO nariai buvo pakviesti e, įvertinti šios politikos socialinę pusę. Kai kas iš jūsų turbūt galvojate, kad toks bendradarbiavimas yra geras ir aš uh, E, su komisijos nariu Andor rytoj apie tai kalbėsiu. Manau, kad tai yra reikalinga. Apie tai pagalvoti turime e, nemažai, bet laiko nėra daug, nes aplinkybės verčia mus veikti greitai. TDO darbo tvarkė yra viena data. Norėčiau, kad jūs ją pasižymėtumėt savo kalendoriuose, jeigu turi dar vietos. Kitų metų balandžio mėnesį Tarptautinė darbo organizacija vyks į Europos regionį posėdį, kur renginys, kuris vyksta kartą per ketverius metus. Osle, Norvegijos vyriausybė organizuoja tą renginį. Tai yra e, įprastinis e, TDO renginys, tačiau šiuo atveju jis yra e, svarbesnis negu bet kada anksčiau manau, kad įdėjau su jumis ir su Europos komisija turit padirbėti ir pasinaudoti šią konferenciją, kad būtų galima atsakyti kai kuriuos neišspręstus klausimus ir atremti išliekančius iššūkius Europoje. Tai e, daro tam tikrą spaudimą mums, kad aiškiau apibrieštume praeities pasiekimus. Mes negalime jų nuvertinti. Tai reikalauja iš mūsų, kad mes padarytume dar daugiau ir geriau, negu kad būdavo anksčiau. Ženevoje niekas nėra įrašoma nepakeičiamai. Mes e, norime, kad būtų sukurtas dialogas, norime sukurti e, darbo atverkę, kuri būtų naudinga tarptautinės darbo organizacijos ateičiai ir kas būtų naudinga jūsų darbui ir žmonėms, kuriuos jūs atsvavote. Pone pirmininkė, ačiū už galimybę e, šiokį trumpą prisistatymą pasakyti ir aš tikiuosi, kad ateitie mes galėsime dar keistis nuomonėmis. Ačiū. Kaip jūs ir teisingai pasakėte, kalbėjote apie jūsų organizacijos vaidmenį. ES e, vykdomose programuose e, trojkos pagrindo, aš manau, kad e, mes čia Europos parlamente jau turėjome galimybės balsuoti dėl tų idėjų, kurias parengėte te jūs kartu su Trojka. Mes rengėme pranešimą, aš buvau jo autorė, kalbėjome jame apie krizę ir tuomet jūs jau buvote trojkos dalis. Taigi šis komitetas, mano manimu, irgi kaip ir jūsų organizacija eina tą pačią linkmę ir tikimės, kad ir plenarinėme posėdėje bus dauguma balsuos, balsuojančių už šį dokumentą. Pirmiausia, ponas Jury, po to ponas Erkas. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hát először is szeretném a... Csupanya pirmininkė, Norėčiau pirmiausia pasveikinti generalinį direktorių, kuris e, naujai buvo išrinktas generaliniu direktoriumi, tačiau ponas Omavija, jo pirmtakas, irgi e, palaikė su mumis neblogus kontaktus, taigi tikimės, kad tai bus ir ateityje. Tai yra iš tiesų labai naudinga apioms organizacijoms ir mums dabar nereiks nuo nulio visko pradėti. EPP frakcijos vardu aš norėčiau Jūs pasveikinti, tapus generaliniu direktoriumi. Mes esame tame pačiame kontekste, mastome taip pat, esame natūralūs partneriai Na ir aš norėčiau pasakyti, kad Europos socialinė hartija, kaip ir kiti ES dokumentai, ir kalba apie TDO vaidmenį. Atsižvelgiant į tai, ką Jūs pasakėte šiandieną, kalbėjote apie tai, kad Tartautinė darbo organizacija laikosi platesnį platesnio, platesnio, platesnės nuomonės, platesnio požiūrio į Afriką, Latino Ameriką, kitas pasaulio vietas. Kartai, vietas, kurios e, kartais yra mūsų konkurentės. Na, jūs objektyviau šiek tiek vertinate tą sritį ir tas objektyvus požiūris mums yra labai naudingas. Uh, bendradarbiavimas, kurios siekiame įvairiuose regionuose. Birmoje, pavyzdžiui, aš prisimenu, kad jau dešimt metų Birma dirba šioje organizacijoje. Na žinoma, pasaulyje, pasaulis išgyvena krizę ir pirmasis prioritetas, pirmasis darbas, kurį turime atlikti, yra suaktyvinti augimą, kurti darbo vietas, taip pat svarbu, kad vis daugiau dėmesio būtų skiriama socialiniams padariniams. Neseniai Prancūzijoje, kitose šalyse įvyko demokratiniai rinkimai, Niderlanduose, Graikijoje. Neseniai matėme rinkimus. Taigi, svarbu, kad suprastumėme, kad socialinis nepasitenkinimas e, dabartinė situacija keičia visuomenės nuomonę. 20-30 procentų jaunimo e, yra nepasitenk, ne, nepatenkinti ir tikisi daugiau. Taigi yra mechanizmų, kurie veikia uh, jau seniai tarptautinėje darbo organizacijoje, kuriais raginami žmonės išlikti kantrus. Na ir bendradarbiavimas kovojant su krize mums yra labai įdomus dalykas, mums labai dominantis dalykas taip pat. Dar vienas rytis, kur turėtumėme skirti daug dėmesio. Tai yra bendradarbiavimas su Tartutiniu valiutos fondu. Yra nemažai valstybių, kurioms reikalinga Tartutinio valiutos fondo pagalba. Na ir svarbu, ir reikia pastebėti, kad uh, Nors Tartutinis valiutos fondas skiria daug pagalbos, jis dėl to netapo populiaresnis, priešingai jis prarado savo populiarumą e, tose šalyse. Na ir tas jūsų bendradarbiavimas e, su Tartutinio valiutos fondu galėtų būti labai naudingas, siekiant geresnių rezultatų. Aš, žinoma, pasižymėjau Oslo susitikimo datą, įvyks, susitikimo, kuris įvyks kitais metais. Na ir mes visuomet susisiekėme su Europos parlamento atstovu tarptautinėje darbo, tarptautinė darbo organizacijoje ir jeigu tik tai leis mums mūsų darbo tarkė, mes su dideliu malonumu apsilankysime jūsų uh, organizacijoje Ženevoje ir mm, mes irgi visuomet esame atviri jums. Jūs žinote, kaip su mumis susisiekti, mūsų durys visuomet jums atviros. Aš ir EPP vardu ir savo ir asmeniškai galiu jūs patikinti, kad tikrai tikimės labai vaisingo bendradarbiavimo su jūsų organizacija. Tik dar kartą sveikinu jūs. Ponas Serkas, po to ponia Harkin. Muchas gracias, señora presidenta. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti poną Raiderį. Sveikinu, kad jūs išrinko būti generaliniu direktoriumi. Taip pat noriu pasakyti, kad Mes esame pasiryžę su jumis e, bendradarbiauti. Aš neperdedu, e, kalbėdamas, kad e, TDO dabar yra labai saugiose rankose. Aš tikiu, kad bendradarbiavimas tarp mūsų komiteto ir jūsų organizacijos bus labai naudingas. Jūs kalbėjot apie dialogą, apie vertybės ir tikslus. Mes visi e, žinome, e, kad e, tos dvi organizacijos ir jų veikla yra teigiamos, tačiau dabar išgyvename tam tikrą cinizmo laikotarpį, kuri vertybės keičiasi, ieškoma trumpalaikės naudos. Ir um, pasaulyje dažnai susidaro toks jausmas, kad mes uh, esame labai pasimetę. Kartais tiesiog dairomės atgal nežiūrėdami į priekį, nežiūrėdami net metro priekin e, ir skrendame tarsi lėktuvu, kuris e, tuoj susidurs su kitu lėktuvu, nes visi skrenda nežiūrėdami į priekį, o dairosi atgal. Tai yra pasaulis, kuriame esame pasmerktami gyventi, pasaulis, kuriam vadovauja lyderiai įtraukiamus į siaubingas krizas nuo antrojo pasaulinio karo. Yra individualus lyderiai, yra bendrai išrinkti lyderiai ir kaip pirmininkė kalbėjo, mes norėtume užimti lyderių vaidmenį, norėtume būti geriausias sąlygas e, siūlančią instituciją. Tačiau dabar mums e, nepsiseka užimti tos lyderiaujančios pozicijos. Mes neišmokome kai kurių praeities e, pamokų. Noriu pateikti du klausimus. Vakar aš susipažinau su pranešimu dėl užimtumo 2020 metais. Tiesa, noriu pasakyti, kad ši ataskaita iš ties e, atspindi dabartinę realybę, yra kalbama apie taupimą, apie darbo e, paklausą. Noriu pateikti Jums tokį klausimą. Kalbant apie taupimą ir tas taupimo spastus, nes prarandama daugelie valstybių daug darbo vietų. Ar jūs žinote, kas vyksta pietose, kalbant apie trojkos ataskaitą, kokiu žingsniu TDO rengėsi imtis, kad būtų teikiama pagalba ne tik treč, trečiojo pasaulio šalims - Indijai, Bangladešai, tačiau galbūt reikėtų teikti pagalbą ir pietų Europai. Dar vienas svarbus dalykas. Mes gyvename tokiame pasaulyje, kur vertybės keičiasi. Pasaulis tampa labai tuščias. Ir mes norime, e, nenorime, tačiau mes nuolat reformuojame socialinės apsaugos e, sistemas, e, tačiau jos išsigimsta. Noriu sužinoti, koks jūsų požiūris, kas yra tie būtiniausi socialinės apsaugos standartai. Buvo kalbėta apie migrantus. Gal galėtumėte pakomentuoti konkrečiau apie sukčiavimo atvejus ir apsaugą, kurią ketina teikti TDO. Manau, kad turime grįžti prie tikrosios ES darbo atvarkės, kuria užtikrinama socialinė apsauga tokio sudėtingų laikmečių, kai tiek daug žmonių prarado darbą ir netenka e, bet kokių socialinių garantijų. Ačiū. Dėkoju, leis visiems pasisakyti, nes e, labai svarbu visiems pristatyti e, savo e, nuomonę generaliniam direktoriui, o po to jūs galėsite atsakyti ir sureaguoti. Pone Harkin, po to ponas Hendel. Ačiū, ponė Raideri. Aš atstovauju Alde frakcijai. Esu narė iš Airijos. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs čia atvykusį. Aš žinojau jūsų pirmtaką, pažinau jūsų pirmtaką. Ir tikrai man padarė didelį įspūdį jo darbas ir aš mielai ir su jumis artimiau susipažinsiu. Pirmasis bendro pavadžio pastebėjimas. Tartutinė darbo organizacija buvo labai naudinga, jūs kalbėjote apie padaraus darbo darbo atvarkę, panašu, kad dabar tai sukaups ir apjungs tą darbą, kurį čia mes atliekame ir tai yra labai palankiai vertinama parlamente, tačiau Aš manau, kad tai, kas aktualiausia mums visiems, yra dabartinė padėtis. Ir kartais tai ji tokia sudėtinga ir viskas taip sunku, kad net nežinai, kokį klausimą užduoti ar nuo ko pradėti. Jūs pats teigiate, kad mums reikia fiskalinio konsolidavimo šalia užimtumo ir darbo vietų kūrimo. Tačiau aš manau, kad vienas klausimų, kai norėčiau užduoti, tai kad žodis darbas keičiasi. Kai kurios, ne visos vyriausybės neturi pinigų, kuriuos galėtų investuoti, tos, kurios turi, nenori investuoti tiek, kiek turėtų. Na ir tada kita vertus, bankai neskolina verslui. Tai, kas vyksta mano šalyje Airijoje ir įsivaizduoju, kas, kas vyksta Italijoje, yra tikrai gazdinantis dalykai. Jeigu netgi pradedi apie tai mąstyti, net nežinai, nuo ko pradėti. Ir vis tiek mes bandome, na, kalbame apie augimą. Ką tai reiškia? Kaip jo pasiekti? Jūs taip pasakėte, kad yra daug krizės dimensijų. Mes e, Airijoje ką tik e, prabalsavome už fiskalinę sutartį, tačiau kila klausimas, kas seks po to. Uh, ir galbūt aš tai suverčiu ant jūsų pečių, bet vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti, gal jūs galėtumėte mums, tai, mums kažkaip padėti, ar manote, kad būtų galima kažkokios tai pažangos pasiekti. Ir pritariu pirmininkiai, kuri kalbėjo apie savo rezoliuciją, apie tai, kad TDO įsitrauktų į trojkos darbą, galbūt tai sušvelnintų pačius baisiausius padarinius ir bent jau žmonės, darbuotojai, paprasti žmonės matytų, kad yra kažkas, kuris jų klausosi ir yra jų pusėje. Baigsiu, nežinau, kad yra ir kitų norinčių pasisakyti, tačiau aš manau, kad mano paskutinis klausimas galbūt už tai koks. Pažvelgus į Europą dabar. Matome, kas vyksta Graikijoje, Italijoje, Airijoje, bet pažvelkime, kas vyksta Vokietijoje, Niderlanduose, Suomijoje. Yra atotrūkis Europoje tarp Europos piliečių žmonės, kurie mano, kad mano, kad problemas, problemos kūriamos kitur ir visiškai ne, nežiūri į savo situaciją. Ir tai pasakyti nėra apie Airiją, ar apie Graikiją, ir lygiai taip pat apie Vokietiją. Tačiau žmonės nesupranta, kad tai yra bendra problema. Nebūtinai sukelta, bet tikriausiai sukelta to, kad turime bendrą valiutą. Esame, na, toje situacijoje, kokioje esame. Taigi, kaip mes galėtumėme uh, kažkaip surasti tos, tos, to solidarumo, apie kurį kalbame, bet e, ne, ne tokio solidarumo aš teisus, o tu ne, bet tokio solidarumo, kad mes patys prisimi, prisimtumėme savo atsakomybės. Aš suprantu, kad uždaviau neįmanomus klausimus, bet tikrai norėčiau labai išgirsti įdomių atsakymų. Ačiū. Tomas Hendel, po to Tom, Tomas Mann. Ja, zunächst, äh, genau. Pirmiausia, Pone generalinį direktoriau, sveikinu Jūs naujose pareigose. Matau, kad mes abu esame profsąjungų nariai kažkada buvę, tai mane labai džiugina. E, trys labai trumpi paprasti e, klausimai. Pirmiausia, lankydamėsi Ženevoje praėjusiais metais turėjome progos susipažinti su Tarptautinės darbo organizacijos e, mintimis apie socialinius koridorius. Tai buvo dar tik tos idėjos užuomasgos, kurios esmė yra teikti socialinės garantijas, socialinių garantijų modelį besivystančiose šalyse, kylančios ekonomikos šalyse siekiant e, socialinės apsaugos standartus užtikrinti panašius kaip ir ES, noriu paklausti, ar jūs supažindinsite ir ES su atitinkamais dokumentais. Antra, Nusiaubus krizės e, e, vėjams dabar susidurėme su profsąjungų e, problemomis. Vengrijoje iš profsąjungų atimamos teisės, Italijoje taip pat. Ar TDO turi tam tikrą poziciją šiuo atžvilgiu? Ir trečiasis klausimas. TDO veikla Europos parlamente yra labai matoma, tačiau to neužtenka. Ar TDO svarsto, kad um, Ar yra tokių pasvarstymų, kad reikėtų galbūt TDO veiklą matomesnę daryti ne tik mūsų komitete, bet ir visame E, parlamente kažkaip e, realiai įtraukiant į bendrus darbus. Ja. Tomas, man tada Steinbrück. Ačiū. Aš taip pat jūs norėčiau pasveikinti, aš taip pat iš Vokietijos. TDO yra mūsų sąjungininkė, ne tik mūsų komitetą, tačiau ir Europos parlamento. Ir visose rezoliucijose, e, kurioms buvo pritarta didžiaja balsų dauguma, e, mes pabrėžiame e, savo ryšį su jumis. Reikia sugebėti rasti tą lieptą, kuris jungtų trumpalaikių tikslų siekimą su ilgalaikiais tikslais. Kolegos kalbėjo apie vertybės. Jos yra svarbios. Dabar vis garsiau kalbama apie tai, kad socialinis paktas turėtų būti prieš pastatomas fiskaliniam paktui. Aš Mieliausia norėčiau, kad abu paktai, abu sustarimai būtų įgyvendinti. Iš krikščionių demokratų pozicijos turiu pasakyti, kad e, tas fiskalinis paketas, taupimo priemonės yra būtinos, neišvengiamos atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Nes uh, Solidarumas nereiškia e, trumparegiškai remti, prisimti paskolas ir dalinti pagalbą. Turime būti toleregiai, turime tiesti naujus tiltus, e, kad nekurtume naujų barjerų, turime derinti e, skirtingus dalykus nes priešingų atveju žmonės bus izoliuojami e, tą naują politiką. Dar viena mano pastaba. Bandymai Azijoje ir Afrikoje įdėkti socialinės apsaugos sistemas. O kaip su Kinija? Ar tai tik viešųjų ryšių demonstravimas, ar e, ten taip pat yra tam tikros realios veiklos? Jo labiau, kad iš Kinijos sulaukėme daug skundų. Uh, um, daugelis žmonių privalo išvykti iš savo tėviškės, todėl kad yra pastatomos užtvankos. Europos Sąjungoje tokios procedūros būtų neįmanomas, nes prieš tai reikėtų padaryti poveikio vertinimą ir apklausti žmonės. Taigi noriu paklausti, ar yra tam tikrų apčiuopiamų žingsnių Kinijoje, ar TDO turi tam tikras schemas, kaip bendradarbiauti su Kinija e, ir galbūt Kinijos pavyzdžiui su kitomis diktatūromis, kuriuose žmonės tiesiog neturi jokių teisių. Būtų įdomu sulaukti jūsų e, pastabų ir aš tikiuosi, kad mes galime būti pavyzdžių kitiems, ger, ger, gerų pavyzdžių, nes iš to mes ir gyvename. Ir paskutinė, Jūta Stantų. Ačiū. Aš e, būdama profsąjungininkė ir e, socialdemokratė taip pat noriu pasveikinti Jūs. Du klausimai. Pirmasis susijęs su globalizavimo poveikiu ES darbo rinkoms. Dažnai teigiama, e, kad ir mes matome tai, kad kitose pasaulio regionuose gamyba e, yra daug pigesnė, todėl ypač pramonė išsikelia iš ES į kitas pasaulio vietas. Jūsų supratimo, ar ES mes turime nusiteikti tam, kad ateityje apskritai ES neliks jokios pramonės. Ar vis dėlto turėtume kažkokiu būdu bandyti konkuruoti su šiomis tendencijomis? Antrasis klausimas. Prieš dvi savaitės viešėjome Europos centrinėme banke ir ten sužinojome, kad mūsų darbo sąlygos, mūsų darbo užmokesčiai turi būti lankstus ir dar lankstesni. Tačiau aš manau, kad visų pirma turėtume tapti konkurencingesni. Klausimas. su kuo buvo tyliai susitarta, su kokiais regionais tyliai tariamasi ir kokia čia yra TDO pozicija. Kaip Jūs manote, su kuo mes turėtume konkuruoti Europos Sąjungoje? Dar vienas klausimas. TDO ir Vokietija. TDO e, atkreipė e, Vokietijos dėmesį į tai, kad Vokietijoje nėra įstatymiškai reglamentuotas e, žemiausias atly, minimalus atlyginimas tais atvejais, kai žmonės dirba nepilną darbo dieną pagal laikinąsią sutartis. Kaip jūs vertinate? E, šią darbo rinkos situaciją Vokietijoje, lyginant ją su situacija kitose ES valstybėse narėse. Euh, Vertėjai su mumis bus iki pusės pirmos, todėl prašyčiau svečio kalbėti maždaug 10 minučių. Labai daug klausimų. Per septynės ir pusę minutės bus labai sunku atsakyti. Pabandysiu uh, E, atsakyti visiems, kurie klausė. Dėkoju pirmiausia, dėkoju už tai, kad e, mane priimate, kad domitės mano darbu ir aš išeisiu iš šios salės įkvėptas. Nebūtinai aš turėsiu visus atsakymus, ar tarsi stebuklų lasdemos celėjus nerasiu atsakymų į visus per tas minutės e, išgirstus klausimus, bet pabandysiu ir manau, kad tai yra gera pradžia ir mes galime toliau kartu eiti bendras komentaras, kurį norėčiau išsakyti, sureaguodamas į šią diskusiją. Pamatiniai, pamatinė situali, socialinė e, būklė, dabartinės socialinės aplinkybės, dauguma jūsų apie tai kalbėjote uh, problemos yra pakankamai skaudžios ir kartais jos atrodo tokios baisios ir didelės kad net neaišku, nuo ko pradėti, kolegė iš Airijos apie tai kalbėjo. Ir tai gali tam tikrą prasme paralyžuoti mūsų reakciją. Ir tai būtų blogiausias įmanomas dalykas. E, ir dėl to susidaro įspūdis, aš nesakau, kad iš tiesų taip, ir aš sakau, kad tik yra įspūdis, kad krizė yra sprendžiama neteisingai. Tarsi krizės sprendimo našta yra padalyjama ne visiems. Tai yra susiję su tuo, kad krizė kilo iš jėgų, kurių žmonės negali valdyti, negali kontroliuoti, galbūt net nesupranta. Ir todėl politiniai lyderiai, jie turi stengtis išvengti, atsikratyti tų abejonių. Jūs tą turite padaryti. Esame ten, kur esame, bet visi kartu turime stengtis iš čia išbristi. Ir prisimindamas e, savo ankstesnę praeitį, aš galiu, e, pratirtį, aš galiu pasakyti, kad visi įsivaizduoja, kad sėdint tokiame komitete galima pasverti skirtingas pozicijas už ir prieš, galvojant apie sprendimus iš krizės. Mes visi kartu turime rasti išeitį. Tai, man, e, tai kad jūs irgi taip manote, mane įkvepia. Dėl keleto konkrečių klausimų. Užimtumas mano akimis, yra svarbiausias mūsų visų klausimas. Po TDO konferencijos, kur mes labai plačiai diskutam apie jaunimo nedarbą, e, išėjome suprasdami, kad mūsų laukia milžiniškas darbas, užtikrinant padorų darbą jauniems žmonėms, jauniems, kurie baigė mokyklas, universitetus, žmonėms, kurie dar niekada nebuvo patekę į darbo rinką. Aš pats susiduriu su žmonėmis, kurie jau uh, E, gerokai virš 30 ir dar niekada nėra buvę darbo rinkoje ir todėl jie nebeturi realių šansų rasti vietą darbo rinkoje. Kiekvienam žmogui, kiekvieną žmogų patekus tokias aplinkybės mes turime traktuoti kaip subjektą, už kurį mes esame visi atsakingi. Tai yra drama, drama mūsų visuomenė ir visuomenės labai, bus dabar labai sunku rasti sprendimų, sure, teigiamai sureaguoti. Uh, Keletas klausimų buvo patikta dėl socialinės apsaugos. Per TDO konferenciją buvo priimta rekomendacija dėl socialinės apsaugos sistemos. Ta priemonė nėra privaloma, kurią dabar priėmėme. Tas dokumentas neturi būti ratifikuotas valstybių ir jis netaps privalomas, bet tai yra tarsi konsultacinis dokumentas, kas yra socialinė apsauga visame pasaulyje. Ir būtent čia jungtinių tautų didžiojo dvidešimtuko uh, pastangos užtikrinti, e, kad dabartinė pasaulio būklė, kai tik 20 procentų žmonių pasaulyje te turi socialinę apsaugą e, ir būtų panaikinta, yra ypatingai vertinamas. Mūsų e, bandymai veikti jau dabar parodė, kad reikia nepaprastai didelių investicijų. Kai kurioms valstybėms jos yra neprieinamos. E, ir jos negali sukirti socialinės apsaugos. Buvo kalbama apie Bangladešą, Braziliją. Jeigu ten pasikeis padėtis, pasikeistų uh, požiūris į socialinę apsaugą visame pasaulyje. Aš manau, kad mes prie to labai greitai prieisime ir kartu su jumis apie tai kalbėsime. Mūsų profesinių sąjungų teisės, darbuotojų teisės manksta visame pasaulyje. Ką aš apie tai galvoju? Mūsų pasaulinis darbo vietų aktas priimtas 2009 metais labai aiškiai pareiškė, kad vyriausybės, profesinės sąjungos, tarptautinės organizacijos ir darbdaviai turi suprasti, kad reaguojant į krizę jokių būdų negalima uh, panaikinti žmogaus pagrindinės teisės į darbą. Lygiai taip pat uh, atlyginimų deflecija nebuvo trakmuojama kaip teisingas sprendimas. Tarptautinė darbo organizacija daug kartų e, yra pareiškusi, kad per šią krizę e, teisės e, kenčia, dar, darbuotojų teisės kenčia, bet reikia vertinti kiekvieną situaciją apskritai. Ir Airija buvo vienas iš pavyzdžių, vien, kur uh, darbuotojų teisės nukentėjo dėl, uh, social, dėl krizės, dėl finansų krizės bet yra daug pasaulio šalių, kur net ir per krizę žmonės derasi dėl e, atlyginimų kilimo. Nebūtinai e, per krizę e, yra pažeidžiamos teisės. Galbūt sumažėja atlyginimai, bet teisės nebūtinai yra pažeidžiamas. Buvo pasakyta komentarų apie Vokietijos darbo rinką. Uh, Aš nenoriu veltis į tokias diskusijas, bet vienas dalykas, kuris yra akivaizdus Vokietijos pranašumas darbo rinkoje, tai yra darbo rinkos institucijų stiprybė. Stiprus dialogo įpročiai. Per kai kuriuose valstybėse, ypač pietų Europos valstybėse, tokie įpročiai dingo. E, Graikijos dramos e, viena iš priežasčių yra ta, kad dingo socialinis dialogas ir socialinės apsaugos institucijos susiduria su rimtomis problemomis. Jos niekada nebuvo stiprios. Ir šiandien aš e, tikiuosi, kad e, trojkos e, įsikišimas pakeis padėtį, bet Graikijos rinkoje dabar matome nemažai neigiamų poslinkių. Kinija ir pokyčiai pasaulyje E, aš suprantu, kad tai nėra tik kosmetiniai pokyčiai. Aš suprantu, ką jūs norite pasakyti. Aš įsivaizduoju, ar aš tikiu, kad Kinijoje prasidėję pokyčiai yra palaipsniai, bet esminiai. Tai nėra kažkoks staiga atsiradusios demokratijos modelis. Kinija pati supranta, pati yra suinteresuota uh, neišlaikyti to dramatiško eksportų varomo ekonomikos modelio. Jie supranta, kad reikia stiprinti vidaus rinką, reikia leisti žmonėms ne tik taupyti, bet ir pradėti išleisti, pradėti naudoti turimas lėšas rinkoje. Vokie, e, Kinija supranta, kad tai yra reikalinga ir tai pasiteisina Kinijos sistemoje, kur jau pasireiškia. Viskas vyksta palaipsniui, nėra kažkokio esminių šuolių į priekį, bet palaipsniui reikalai gerėja. Ir baigdamas aš norėčiau porą žodžių pasakyti e, Ispanijos kolegai, kuris pasakė, kad mūsų veikloje cinizmui neturi būti vietos. Per daug lengva yra pasiduoti cini, e, cinizmui. Aš manau, kad mes turime e, suprasti, kad mums tenkanti atsakomybė yra per daug sunki, kad galėtume e, pasinerti į cinizmą. Aš tikiu solidariu pasauliu. Mes visi prie to turime prisidėti. Problemos nėra asmeninis reikalas, problemos yra bendras e, sunkumas. Ir tai yra pasakytina apie visas politinės partijas. Mes visi turime prie tų problemų sprendimo prisidėti. Tai yra tik mūsų bendravimo pradžia. Labai dėkoju, kad manęs klausėtės ir pasidalinote mintimis. Tikiuosi, kad per artimiausius mėnesius mes e, toliau su jumis bendrausime. Iš to gausiu naudos labai daug ir aš, ir TDO, ir aš tikiuosi jūs. Ačiū. Labai ačiū. Be abejo, jūs e, palėtėte keletą klausimų, dėl kurių mes labai diskutuojame griežtai. Tiesa ta, kad jaunimo nedarbo klausimas per šią diskusiją nebuvo iškeltas. Tačiau aš galiu Jums pasakyti, šis klausimas yra tarp mūsų prioritetų. Ir nežinau, per kokį stebuklą jis čia neiškilo. Bet mums labai rūpi, pavyzdžiui, jaunimo garantijų idėja, kad jaunimas, netek, jaunas žmogus netadęs darbo per keturis mėnesius galėtų uh, E, stažuotis ar e, gauti kitokį kvalifikacijos keitimą, jeigu tai reikalinga. Tai yra labai aktuali mums tema. Dar šį rytą mes balsavome dėl labai svarbus pranešimo, kuriame prašėme, kad komisija šiais ryties keltų iniciatyvų. Todėl būkite tikri, kad mes tuo klausimu rūpinatės. Paminėjote visą darbo tvarkę dėl padaraus darbo. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pasakyti, kad mes iš tiesų irgi kalbame čia, jog reikia eiti link padaraus atlyginimo. Tai yra kitas žingsnis. Jūs paminėjote Vokietijos padėtį. E, mums taip pat iškyla E, problema susijusi su dirbančiais vargšiais, dirbančiais skurdžiai žmonėmis. Vokietija nėra valstybė, viena valstybė, kurioje toks reiškinys egzistuoja. Dėl Kinijos. Tai, kaip jūs paminėjote šią problemą, mes suprantame, kad jiems reikia įtvirtinti vidaus rinką, sukurti vidaus rinką, negali Kinija tapti pasaulio dirbtuvėmis ir ta šalis pati turi būti suinteresuota kitokiomis augimo galimybėms. Net ir dabar jau matome, kad Kinijoje ekonomikos augimas šiek tiek staptelėjo. O jūs, tarptautinė darbo organizacija, turbūt suprantate, kad turite ypatingą uždavinį - didinti Kinijos samoningumą. Taupimas turi būti skirtas ne tik valstybiniams fondams, bet ir pensijų sistemams. Ir e, tai yra susiję su turto paskirstimu ir kitomis vidinėmis problemomis. Tai mes grįžtame prie diskusijos esmės, bet aš tikiuosi, kad mes turėsime daugiau galimybių pratesti šį pokalbį. Kitas žingsnis, kitas susitikimas įvyks lapkričio 12 dieną, aš įsivaizduoju. Ir jau žinau, kad e, priklaus po pirminio e, sėkmingo susitikimo atsiras didesnis susidomėjimas. Aš e, galiu pasakyti, kad jūs matysite daugmaž tuos pačius veidus. Tai yra pagrindiniai parlamento nariai, kuriems šios diskusijos labai rūpi, bet aš tikiuosi, kad ir kiti parlamentarai ateis. Labai ačiū, geros kloties, mes esam jūsų pusėje.